Dear colleagues, please. Thank you. Um, I would like uh, to thank uh, and to welcome uh, all the distinguished speakers uh, that we have today for Labas rytas, norėčiau pasveikinti visus mūsų šios dienos klausimų svečius. Kalbėsime apie mm, bankininkistės teisės aktų rinkinį ir ačiū visiems už tai, kad mm, priėmė mūsų kvietimą. Šie klausimai mums yra labai svarbus rengiant pranešimus. Prasideda teisėkuros procedūra mūsų institucijoje. Ir tai procesas vykstantis labai svarbioje srityje. Ir svarbus e, siekiant e, patobulinti mūsų bankų sąjungos taisyklės ir jos veikimą. Ir pradedame, turėdami tikrai gerą pagrindą, mano nuomonė. Aš norėčiau padėkoti komisijai už e, tikrai gerus pasiūlymus, kurie pateikti Nemanau, kad reikėtų pristatyti teisės aktų rinkinio turinį. Galbūt naudinga būtų tik pasakyti, kad mes jau nusprendėme pritaikyti e, spartesnę procedūrą tai pasakyti apie dvi nuostatas. Kol kas e, nepriebėme sprendimų dėl paspartintos procedūros kai kurių kitų nuostatų atžvilgių, bet e, galbūt e, šiandien diskutuojant ką nors nuspręsime šiuo klausimu. Kaip sakiau, čia teisės aktų rinkiniai yra labai svarbus ir svarbu, kad mūsų pertvarkymo mechanizmas būtų tinkamas ir jau kitais metais e, prasidės diskusijos dėl bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos. Kalbant apie kapitalų reikalavimo reglamentą ir direktyvą, matau, kad čia tikrai padaryta tinkamos e, pažangos ir e, užtikrinamas tinkamas e, ekonomikos finansavimas. Ir aišku, ir šis teisės aktų rinkinys, ir bankų gyvinimo ir pertvarkymo rinkinys bus toliau tobulinami ir mes turėsime galimybę dar viską aptarti. Ir tikiuosi, kad mūsų darbas uh, bus tikrai naudingas. Dabar suteiksiu žodį pranešėjams, penkios minutės kiekvienam. Pirmiausia, BRD, Bankų gyvenimo ir pertvarkymo e, teisės aktų rinkinio pranešėjas Gunnar Okmar. Like to... Ačiū. Ačiū, pirmininkė, noriu pasisveikinti su mūsų svečius. Norėčiau visų pirma pabrėžti tai, kad e, per penkis ar, ar net šešis metus mums teko parengti e, milžinišką teisės aiktų skaičių. Kapitalo reikalavimų direktyva yra vienas, tokio teisės akto pavyzdys bankų gavinimo e, ir pertvarkymo direktyva kitas. Mes žinome, kad padėtis Europos finansų rinkose visiškai pasikeitė ir džiaugiuosi tuo, kad žengėme šiandien dar vieną žingsnį, nes tai mums suteikia galimybę apžvelgti, ko mes pasiekėme ir kur yra problemų. Manau, kad, būtų, kad bus labai naudinga išgirsti šiandienos kalbėtojus ir e, kurie kalbės apie tai, kaip jie vertina tų teisės aktų atsiradimą ir įgyvendinimą, pavyzdžiui, bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva e, bus aptarta, jos gyvendinimas, e, patikrinimas bus aptartas. Taip pat e, kalb, bus kalbama apie tai, kaip e, tokie, šie teisės aktai yra įgyvendinami valstybėse narėse ir kokių problemų gali kilti įgyvendinime. Aš pats kalbėdamas apie šią direktyvą noriu pasakyti, kad svarbu laikytis rinkos disciplinos, kurią ši direktyva ir siekia užtikrinti. Tai yra visi investuojantis į banką turi žinoti, kad pinigai ir įsipareigojimai bus dengiami ir, ir gelbėjami privačių bankų turtu. Tai yra e, rinkos priežiūra bankų, e, priežiūra bankų įvertinimas, jų prisimamos rizikos vertinimas. Kalbant apie tai ir kalbant apie problemas, kurios iškilo su direktyvos įgyvendinimu. Indėlininkams atrodė, kad jų kapitalo nebuvo įmanoma gelbėti privačiomis lėšomis, nors tai buvo įmanoma. Ir tai viena iš, yra viena iš problemų, kurią reikia spręsti. Šiame procese reikia aiškiai pasakyti, kad nėra išimčių. Nežiūrinti tai, kad kai kurie įsiskolinimai ar kapitalas E, yra lengviau gelbėjimas privačiomis lėšomis. Vis dėlto e, rinkos taisyklės turi galioti visoms kapitalo rūšims, nes kitaip mes e, prarasime būtent tai, ne, nepasieksime pagrindinio savo tikslo, kuris yra įrašytas į šią direktyvą. Ir čia pereinu prie TILAK įvedimo į sistemą ir tai turi būti atlikta taip, kad mes užtikrintume, jog įsiskolinimai būtų dengiami privačiomis lėšomis ir kad tai būtų įmanoma padaryti sparčiai. Ir taip pat neturi kilti įspūdžio, kad kitos įsiskolinimo dalis, kapitalo dalis nėra gelbėtinos privačiomis lėšomis. Tai svarbiausias mano pastebėjimas. Taip pat, e, kalbant apie teisės aktų rinkinio dalis, kitas kapitalo reikalavimų direktyva, kapitalo reikalavimų reglamentas, reglamentą, jie susiję tarpusavyje mes jau kalbėjome, kaip bendradarbiauti, uh, Šiuo klausimu su ponu Simonu esame pranešėjai dėl šių teisės aktų ir turime labai ryštingai e, dirbti ir e, dirbti gerą valią. Reikėtų nepamiršti ir štai ko. Dar aš turiu dešimt minučių, pirmininkė. Žvelgėte į mane, tarsi aš jau turėčiau baigti. mančiau, mančiau pri, pri, pri, pritaikyti discipliną. Jei pirmininkas e, e palaiko discipliną rinkoje, tai geras dalykas. Taigi, noriu, kad sukurtume tokią sistemą, kuri užtikrintų stabilumą bei dinamišką Europos įmonių finansavimą. Pirmininkė, aš baigiu tik tai 20 sekundžių užtęsęs savo pasisakymą, kai jūs pažvelgėte į mane labai griežtai. Labai ačiū. Toliau kitas mūsų pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems mūsų svečiams, kurie šiandien atvyko pas mus. Palūkėsiu šiek tiek, kol jie užsidės ausines ir prašau šį laiką išskaičiuoti e, iš man skirto kalbėjimo laiko. Taigi, ačiū už tai, kad pas mus atvykote. Bankų teisėkuros paketas yra be galo svarbus. E, ir ko gero vienas iš svarbiausių teisės aktų paketų per mūsų šią kadenciją. Čia reikėtų prisiminti ir FSB, ir Bazelio reglamentą. Jos dabar reikėtų atnaujinti europiniu lygmeniu. Dabar vyksta diskusijos, orientaciniai debatai Na ir e, kalbant apie stambius kreditus ir vadinamąją paspartintą procedūrą, fast track procedure, tai šios aspektus reikia aptarinėti kart, e, atskirai. Na ir dėl to tikrai labai džiaugiuosi, kad pas mus svečiai šiandien atvyko. Man kaip pranešėjui yra svarbiausios keletas temų, kurias dabar ir norėčiau paminėti nes vėliau klausimo metu, ką žinau, ar turėsiu galimybę pateikti klausimų. Visų pirma, vienodos galimybės visiems e, ir proporcingumas. Vis dėlto nepamirškime, kad Europos bankų rinka yra labai diversifikuota. Kai kurie maži bankai e, tikrai e, dirba puikiai ir Yra tokių bankų, kuriems labai sunku įgyvendinti naujus reikalavimus. Dėl to tokie bankai yra verčiami apsi, susijungti. Išsispausdinau straipsnį iš e, laikraščio Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ir ten kalbam apie tai, kad maži bankai yra verčiami jungtis dėl naujo teisėkuros tsunamio. Noriu pasiteirauti, kaip Jūs vertinate komisijos pateiktus planus Kaip juos vertinate vadovaudamiesi proporcingumo principu? Kur čia viską dar būtų galima patobulinti? Kur būtų galima eiti dar toliau? Ir e, kokie komisijos pasiūlymai jums neprimtine? Gal norite pasiūlyti ir kažkokių išimčių? Kalbant apie proporcingumą, e, tai e, galbūt su tais bankais, kurie elgėsi rizikingiau, E, jiems reikėtų taikyti kitokias nuostatas. Norėčiau e, kreiptis į Vokietijos taupamųjų kasų asociacijos atstovą ir Austrijos institucijos atstovą. Kalbant apie mažus bankus, kaip Jūs manote, kaip būtų galima palengvinti mažų bankų gyvenimą? kokios išimtis jiems galėtų būti taikomos. Taip pat norėčiau sužinoti, e, e, kokios naujovės kapitalo reikalavimų reglamente ir direktyvoje e, kelia didžiausią pavojų mažiems bankams. Dabar kreipiuosi į Societė Generalę atstovą. Kaip reikėtų vertinti bankų keliamą riziką? Gal vidutiniams ir mažiems bankams reikėtų taikyti standartinės e, rizikos vertes? Šiuo metu vyksta reglamentas ir dėl bazelio reglamento išimčių. Kaip Jūs manote, kokios rizikos ribojimo nuostatos turėtų būti taikomas, ypač mažiems bankams? Uh, Pagal dabartinį pasiūlymą panašu, kad tik e, didieji bankai turėtų privalumų rinkoje. Daug kas taip sako, ką jūs atsakytumėte reaguodami tokią kritiką. Kaip jau sakiau, labai svarbu sukurti vienodas sąlygas visiems. Bet panašu, kad uh, bankams bus taikomi vienodi atsiskaitomumo ataskaitų teikimo reikalavimai. Jie turės teikti vienodas ataskaitas Europos bankininkystės institucijoms. Institucijai nepriklausomai nuo banko dydžio. Galbūt reikėtų sukurti centralizuotą e, duomenų bazę, kur būtų teikiami duomenys ir kiekvienas ten atsirinktų tuos duomenys, kurių reikia. dėl domenų konsolidavimo. Tai padėtų išvengti dvigubo ataskaitų teikimo ir vis tiek išsaugotų ataskaitų kokybę. Kreipiuosi į reguliuotojus. Kaip Jūs manote, ar teorinė prasme tai yra įmanoma? Ir kaip Jūs vertinate tokį pasiūlymą? Penkios su pusė minutės, kaip ir kolega Hekmark, nors į mane pirmininkas taip griežtai ir nežiūrėjo. Ačiū. Dabar sutiksiu žodį mūsų svečiams. Pirmiausia, kalbės Andrėja Enrija, Europos bankininkysės institucijos pirmininkas. Ačiū pirmininkė EBA, Europos bankininkystės e, institucija, sveikino komisijos pasiūlymus dėl tarptautinių standartų e, taikymo ES. Ir mes pritarėme daugeliu pasiūlymų E, tarp jų mm, minimalus tinkamumo reikalavimai ir panašiai. Mes atlikame įsame e, analizę tarptautinių standartų įgyvendinimo Europos rinkoje, vertinome įvairiaus dydžio bankus, įvairius verslo modelius, skolinimą e, mažoms ir vidutinėms įmonėms ir Europos ekonomikai apskritai. Ir mūsų tikslas buvo pritaikyti tarptautinius, taikyti tarptautinius standartus Europos rinkose ir pateikėme pateikėme išvadą savo komisijai e, ir komisija mm, sutiko su mūsų rekomendacijomis. Yra tam tikrų sričių, kur komisijos mm, pasiūlymai nukrypsta nuo mūsų rekomendacijų, kalbant apie e, tam tikrus mm, sandorius. Ir mes manome, kad EBA turėtų turėti E, stebėtojo vaidmenį, užtikrinant, e, kad visos taisyklės būtų tinkamai taikomos. Ir taip pat e, turime užtikrinti, kad numatomos taisyklės nebūtų per sudėtingos mažoms ir vidutinėms finansinėms institucijoms. Būtina atsižvelgti į skirtingus taip pat ir įmonių verslo modelius. Mm, taip pat mes teikiame rekomendacijas Dėl ataskaitų teikimo mums e, komisijos pasiūlymai šio požiūriu taip pat e, kelia klausimų. Mm, taip pat e, kalbame apie reikalavimų e, taikymą vietos e, bankams ir kad tie reikalavimai e, turi būti proporcingi galimai rizikai. Taip pat svarbu kalbėti apie vienodą ir tinkamą taisyklių taikymą atsižvelgiant į bankų veiklos riziką. Dar um, vienas jautrus klausimas, antrasis ramstis. E, džiaugiamės pateiktais pakeitimais šioje srityje, nežinome, kad antrojo ramščio e, reikalavimų gyvendinimas visoje ES labai skiriasi. Komisijos pasiūlymai šioje srityje atspindi ir tai, e, ką mes sakome savo nuomonėje, atsižvelgdami į e, pirmąją patirtį įgyvendinant e, KRD. Taigi, antro ramšio reikalavimai turi būti labai aiškus, turi būti numatytos atitinkamos e, gairės, atsižvelgiant taip pat e, į streso testus. Šių testų rezultatai e, dabar naudojami ne vienodai atsakingų institucijų, tada, kai atliekamas priežiūros ir vertinimo procesas. Kai kurios institucijos jau dabar naudoja tokių testo rezultatus, e, teikdamos e, garis rekomendacijas susijusios su kapitalo reikalavimais, e, o kitos e, to nedaro. Ir galiausiai e, pasiūlyme e, taip pat e, patikslina kai kurios kitus antro ramšio reikalavimų aspektus. 2016 gruodžio mėnesį mes paskelbėme savo ataskaitę ir savo rekomendacijas. Aš norėčiau trumpai atsakyti mm, Gunnar Okmar, kuris mm, uždavė klausimą svarbu iš tikrųjų e, taikyti tinkamas krizių valdymo nuostatas Jeigu institucija reikalinga valstybės e, pagalba, tai turi būti vertinama, kad ta institucija potencialiai gali žlugti. E, taip pat e, institucijų gelbėjimas valstybės lėšomis turi būti traktuojamas kaip išimtinė priemonė. Taip pat turi būti užtikrinta, kad krizių situacijose veiksmų būtų imtasi sparčiai. bankų gyvinimo ir pertvarkymo teisės aktų nuostatų suderinimas iš tikrųjų e, būtų labai svarbus, e, užtikrinant visos sistemos e, veikimą. Ačiū. Thank you. Ačiū, Andrėja Enryje. Dabar žodis poniai Daniel Nui, bendro gelbėjimo ir priežos mechanizmo valdybos pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. ECB peržiūrėjo pasiūlymą pakeisti teisės aktus, tai jis pasirodo laiku. Labai svarbu, kad mes ir toliau kurtume tvirtą Europos reglamentavimo sistemą, sureaguodami į tarptautinės tendencijas ir e, pažangą e, pasiektą Europos finansinės integracijos rytyje. Mes sveikiname laiku pasirodinti pasiūlymą gyvendinti tarptautinius finansinius reglamentus, tai užtikrins didesnį Europos institucijų atsparumą. Antra, mes sveikiname pakeitimus atsirandančius pertvarkos rytyje E, taip pat, kad tai, kad Europos e, teisės aktus atsiranda nuostatos dėl bendro nuostolių padengimo pajėgumo ir kitos nuostatos jos eina tinkama kryptimi. Trečia, sveikiname, kad atsiranda E, neprefer... nauja įsiskolinimo kategorija, naujos nepreferencinės bendros skolos kategorija ir, tai, ir taip pat kad kreditavimo institucijoms skiriamas laikas pasirenkti tų naujų nuostatų įgyvendinimu. Taip pat manome, kad reiktų įvesti pakopinę sistemą, e, taip pat e, nepamiršti ir gelbėjimo privačiomis lėšomis aspekto. Taip pat e, protingo rizikos, noriu paminėti protingo rizikos ribojimo taisyklės, kurios aktualios bankininkystės grupėms dirbančiams Europoje. Ir reikia kai kurių pakeitimų, kad sumažint kad pasi, pasipriešintume galimam susiskaldimui. E, motininės įmonės Europoje turi Mm, turėti galimybės steigti tik tai kreditavimos institucijas arba uh, apimti didelės trečiųjų šalių dukterinės institucijas. Mes taip pat sveikiname tai, kad e, atsiranda nu, nuostatos dėl tarp valstybinės bankininkystės, tai leis veiksmingiau valdyti, tvarkyti kapitalą ES mastu. Manome, kad finansinė integracija E, e, vyks nekeliant grėsmės finansiniam stabilumui. Manome, kad pasiūlymus reikia kai kur tobulinti. Visų pirma, reikia užtikrinti, kad priežiūros institucijos e, e, turėtų ir ataskaitų teikimo institucijų ir priemonės, kad galėtų e, sumažinti riziką. Tačiau ne visa rizika įvertinama pirmajame ramstie, todėl priežaros institucijams reikia galimybės veikti savo nuožiūrą, kad, kad galėtų tinkamai funkcionuoti funkcionuoti. Atsižvelgiant į tai, pasiūlymai, teisės aktų pasiūlymai dėl pirmojo ramščio e, siekis užtikrinti didesnę finansinę konvergenciją numato per ne, ta, ta, ta, ta procesą per nelik griežtai mm, dėl RTS. E, ap, apribojimo, galimybių rinkti duomenys apribojimo, įtvirtinamas vienas, tik vienas vienintelis požiūris ir tai prižiūrėtojų neparanku. Todėl e, reikia nepamiršti, kad yra ir silpnesnių, ir, ir stipresnių bankų. Taip pat, kalbant apie e, materialų e, E, kapitalą. Norėčiau pažymėti, kad šis kapitalas geriausiai geba e, amortizuoti nuostolius. Antra, pasiūlyme nenumatomas kai kurių svarbiausių priežiūros įrankių harmonizavimas ES mastu. Kalbu apie galės, galimybę E, kai ką dedukuoti iš kapitalo, kad būtų galima atsižvelgti į riziką, kuri nenumatyta apskaitos taisyklėse. Pavyzdžiui, tai, tai taip yra su blogomis paskolomis, nes dabar, pagal dabartinės taisyklės nėra galimybės tai daryti. Taip pat siūlymas nukrypti nuo kai kurių e, tarptautinių finansinių standartų turėtų būti giliau išnagrinėtas. Šis siūlymas nukrypti reiškia, kad e, tarptautinės taisyklės reikia pritaikyti prie Europos situacijas, bet taip pat ir jų nesusilpninti. Taip pat daugybė nuostatų dar nepasiekė šio tikslo. Kalbu apie nukrypimą nuo tarptautinių finansinių normų. Ir ketvirta, penkta, Sveikiname žingsnius e, siekiant daugiau, e, labiau subalansuoti situaciją, atsižvelgti į mažus, e, netokius rizikingus bankus. Manome, kad reikia nepamiršti ir, ir informacijos technologijų kaštų. Šiuo pasiūlymu siekiama dar labiau suderinti e, es normas šioje srityje, bet manome, kad reikia palikti galimybę veikti savo nuožiūrą. Šešta, priežiūros institucijos. Taip pat e, matome, kad siekia matyti tarptautinį finansinį reglamentą numeris 9. Tą sveikiname. Uh, Ir galiausiai mes norėtume, kad būtų patikslintos nuostatos dėl e, iš ankstinių intervencinių priemonių ir būtų patikslintas atitinkamas reglamentas, kad būtų tas, galima tas normas praktiškai gyvendinti. Ačiū, tuo baigiu, nes baigėsi man skirtas pasisakymo laikas. Now, next. Labai ačiū. Kitas mūsų kalbėtas Dominik Laburie, valdybos narys taip pat e, pertvarkymo, planavimo ir sprendimų e, direktorius. Ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad mane pasikvietėte. Šiandien iš tikrųjų aptarinėjame be galo svarbius klausimus. Tikiuosi, kad dabar mane girdite gerai. Taip praradau 15 sekundžių. Na, nekartosiu savo įžanginio sakinio, Aš iš karto norėčiau pereiti prie savo pasisakymo esmės. Kalbėsiu vien tik tais apie pertvarkymą, nekalbėsiu apie pasiūlymę esančius priežiūros aspektus. Taip mes iš tikrųjų e, džiaugiamės, kad komisija siekia peržiūrėti MRL ir įvesti TILAK. E mes taip pat norėtume padėkoti komisijai už visą darbą. Komisijos pasiūlymas įneštų uh, daugiau aiškumo, kaip tarptautiniai telek standartai turėtų būti taikomi europinio e, lygmenio. Tai mums tai yra tikrai labai svarbu. Komisija siūlo, kaip įgyvendinti tarptautinius telek standartus, bet tai yra tik pirmoji MRL dalis. Na ir taip pat yra taikomi ir papildomi pirmo ramšio reikalavimai. Tai svarbu ir visoms sisteminėms institucijoms Europos Sąjungoje. Mums taip pat svarbu pagalvoti ir apie e, GSIPS. Koks bus e, MRL poveikis? Taip iš tikrųjų e, turėtų būti uh, E, sudarytos vienodos sąlygos GCITS ir kitie, kitoms panašioms institucijoms. Dėl to mums tikrai patinka Europos e, e, investicijų banko rekomendacijos dėl šių nuostatų taikymo ir kitoms institucijoms. Ir tikrai mes pritartumėm tam, kad pirmo ramščio uh, E, e, reikalavimai būtų taikomi ir kitoms institucijoms, nereikėtų apsiriboti vien tik GSIPS. Mes taip pat pritarame didesniam lankstumui, tam, kad būtų galima užtikrinti e ML kokybę, o taip pat uh, ir tinkamą institucijų veiklą. Mes žinome, kad yra taikomi tam tikri e, apribojimai e, pertvarkymo institucijoms ir mes nesame įstikinę, ar tų e, reikalavimų tikrai reikia. Kalbant apie TISIPS, mums svarbu, kad būtų taikomi ir tarptautiniai standartai, ypač 19 ir 22. Taip pat mes manome, kad reikia didesnio lankstumo. Reikia nustatyti atitinkamą pereinamąjį laikotarpį, užtikrinti tinkamą e, pusiausvarą. Tam, kad tas e, pereinamasis laikotarpis netruktų per nelik ilgai. Mes taip pat e, džiaugiamės, kad komisija savo pasiūlyme uh, E, e, atsižvelgia ir į e, vadinamosius junior credit issues. Labai svarbu, kad komisijos pasiūlyme nebūtų jokių neiškumų ir dėl nacionalinių aspektų. Mes taip pat manome, kad reikėtų labai gerai pagalvoti apie komisijos siūlomos priemonės taikymos rytį. Jeigu ji būtų pernelik siaura, tai tuomet institucijoms tokią priemonę būtų, galim, būtų sunkiau naudoti. Mes manome, kad reikėtų išlaikyti pertvarkymo moratoriumą. Bet iš pradžių turėtų būti taikomas priežiūros moratoriumas, tik po to pertvarkymo moratoriumas. Jeigu abu šie moratoriumai išliks, tai tuomet pertvarkymo institucijos ir kitos institucijos neišvengiamai turės veiksmingai bendradarbiauti. Taip pat mes manome, kad reikia bendrosios nuostatos dėl e, valstybės galių. E, juk vis tiek šis teisės aktas turės būti gyvendintas harmonizuojamai. Taip pat mes pritarėme pasiūlymui ir dėl tarpininkaujančių institucijų ir kartu su Europos centriniu banku mes rengiame bendrą poziciją šiuo klausimu. Jeigu bus tinkamai įgyvendintas komisijos pasiūlymas dėl šių teisės aktų, tai tuomet bankai taps dar stipresni, o mokesčių mokėtojai bus dar geriau apsaugoti. Labai svarbu, kad nebūtų susilpninta dabartinė pertvarkymo sistema. Europos komisijos pasiūlymo dėka turėtų būti dar labiau sustiprinta ta sistema. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū. Dabar kalbės nacionalinių priežiūros institucijų atstovai. Pirmiausia, kalbės Erik Tedin, Švedijos finansinės priežiūros institucijos atstovas. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbimiems komiteto nariams, dėkoju už kvietimą dalyvauti šioje diskusijoje. Pirmiausia, norėčiau uh, padėkoti už tą darbą, kurį parlamentas atliko, tobulindamas Europos bankininkystės sistemą. Devyniems metams praėjus po ekonomikos krizės bankai turi patikimesnį kapitalą, geriau valdomi ir labiau atsparus. Tačiau mes dar ne iki galo sustiprinome bankų sistemą, vis dar e, reikalingi reformos elementai. Švedija sveikina patiktą teisės aktų rinkinį, bet e, mums kelia e, nuogastavimų priežiūros institucijų lankstumo klausimai. Priežiūros institucijos turi gebėti tinkamai suvaldyti sisteminę riziką. Būtent sisteminė rizika yra labai svarbus e, elementas. Mano pirmoje skaidrėje yra išdėstyti e, pagrindiniai elementai. Mes e, manome, kad lankstumas ir suderinimas e, turi veikti kartu. Tai yra viena kitai prieštaraujančios e, savokos. Mm, svarbus e, nuspėjamumas, e, svarbus e, vienodas rizikos valdymas ir svarbu e, iš. E, Taip pat e, išvengti reguliavimo institucijų šališkumo. Mm, svarbus lankstumas E, tam, kad būtų e, tinkamai įvertinta rizika, tinkamai pasirinktos e, jos valdymo priemonės ir kad būtų atsižvelgta į regiono ar šalies specifiką. Taigi, lankstumas be abejo susijęs su tam tikra rizika. Mes žinome, kad įmanoma išnaudoti lankstumą siekiant nacionalinių tikslų, bet su tuo susijusi iš tikrųjų papildoma, papildoma e, rizika. Šioje skaidrėje matote, kad Švedija išsiskiria, bet ir kai kurios kitos šalis e, iš, visos šalis atrodo skirtingai, taigi Europos bankų sistema mm, yra labai įvairi ir skirtingas antro ramščio reikalavimų gyvendinimas yra labai skirtingas, bet tai nebūtinai yra blogai. E, Švedija turi tankiausią bankų sistemą, e, galvojant apie gyventojų skaičių, E, ir mūsų bankininkystės sektorius yra tikrai labai intensyvus, mm, pavyzdžiui, dvigubai didesnis e, nei Belgijos bankų e, sistema. Taigi rizika Švedijos bankų sistemoje yra didesnė. Mes taip pat esame labai priklausomi nuo finansavimo, didmeninio finansavimo mm, ir, aišku, mm, yra tam tikrų sisteminių rizikų. Bet yra taip pat didelis privataus skolinimo e, auginima, e, augimas ir e, mes žinome, kaip Švedija yra vertinama šiuo požiūriu. E, žinome, kad rizika dažnai priklauso nuo jurisdikcijos ar konkretaus regiono e, ir svarbu tinkamai nustatyti priemonės suvaldyti tą riziką, bet aišku visada yra e, grėsmė kad ta rizika ar neigiamas poveikis išplis kitur, kitas valstybės narės. Mes aktyviai gyvendiname antrąjį ramsti antrojo ramšio priemonės. Bet manome, kad e, rizikos valdymas Švedijoje ir kitose valstybėse narėse galėtų būti veiksmingesnis. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad lankstumas ir suderinimas turi e, būti užtikrinami vienu metu. Ir ši skaidrė būtent tai ir e, demonstruoja. Galima e, bankininkistės padėti vyriausio valstybėse narėse palyginti su kelių būklė ar oro sąlygomis. Švedijoje teisės e, normos e, nustato, kad nuo gruodžio 1 iki 31 kovo turi būti naudojamos žieminės padangos. Ir manau, kad ir bankų teisės aktams turėtų būti aiškus tokie reikalavimai siekiant saugumo. Ačiū. E, dabar man tikrai malonu pasveikinti Elisa Ferreira. Mums tavęs trūksta, Elisa, bet žinome, kad dirbi labai aktyviai ir daug e, kaip Banko de Portugal e, direktorių valdybos narė. Žodis tau. Ačiū, Roberto. E, tikriausiai patikėsite tuo, kad ir man labai malonu būti čia ir pasidalinti su jumis patirtimi sukaupta per vienerius metus darbo e, Banko de Portugal direktorių valdyboje e, dirbu valdyboje, kuriai, taip pat ir valdyboje, kuriai pirmininkauja Daniel. Bankininkystės sąjunga sukurta per tokį trumpą laiką iš tikrųjų yra didelė sėkmė. Neminėsiu visų ekonomikos komiteto narių, kurie prisidėjo Daniel, Elke, Dominik ir kiti, bei komisijos nariai. E, visi nusipelno e, pasveikinimų dėl šios didžiulės sėkmės. Tačiau nežiūrinti šį didžiulį pasikimą, e, vykstanti teisės aktų priežiūra yra būtina, kad sustiprintume kai kuriuos sistemos elementus. Vertinant viską iš e, tam tikros perspektyvos, pastebime, kad kai kurių sudėdamųjų dalių stinga. Ir kad, kad pasiteisina kai kurios baimės, kurias išreiškė kai kurie komiteto nariai anksčiau. Kartais atrodo, kad vairuojame automobilį, e, kurio padanga yra nuleista. E, tai reiškia, kad automobilis gali patirti avariją ir sistema nesubalansuota. Ką turiu omeny? Bankininkystės sąjunga buvo paremta nuolaida, kad vyks bendras ekonomikos atsigavimas, tačiau jis dar nevyksta, nors situacija gerėja. Tai rodo ir tai, kad vis dar vyksta užsitęsusios diskusijos, kaip įveikti finansinę krizę. Ir tinkamų priemonių tai padaryti nebėra. E, valstybės įsikišimą ir valstybės pagalbą reglamentuoja labai griežtos taisyklės, taip pat galioja reikalavimai dėl papildomo kapitalo. Taip, tai reiškia, kad e, dirbame labai e, ne, menkai pelningoje aplinkoje, labai mažų e, palūkanų normų aplinkoje <clears throat> ir turime turėti įrankių įvertinti finansinio stabilumo situaciją. Vals... Ir būtent nacionaliniu lygmeniu e, tenka atsakomybė už finansinio stabilumo užtikrinimą, tačiau reikalingų įrankių tai pasiekti jau nebėra. Manau, kad reikia šios sistemos aspektus dar derinti ir tobulinti kaip, kaip jau sakiau, kai, kai kurių sudėdamųjų elementų stinga. Pavyzdžiui, nėra e, bendro e, indėlininkų apsaugos mechanizmo, taip pat e, tam tikrų e, buferinių sistemos aspektų. Taip pat noriu paminėti ir pasidalymo riziką priemonės. Todėl turime peržiūrėti atsarginio e, kapitalų reikalavimo užtikrinimo aspektus, tai aptarta 44 straipsnėje, bei taip pat MRL sistemos e, nuostatas reikalavimas bankams užtikrinti e, galimybę gelbėti privačiomis lėšomis labai, apsukina, labai apsunkina bendro e, bankų gelbėjimo fondą veik, veikimą. Dar bankai nėra pakankamai sukaupę MRL arba dažnai bankai remiasi e, indėlininkų lėšomis Tačiau tai neigiamai veikia visą finansų sistemą. MRL e taip pat e, nėra visiškai e, be defektų. Bankai privalo taikyti, privalės taikyti MRL reikalavimus, kai tik šis teisės aktos įsigalios. Tai reiškia, kad bankai, kurie daugiausia remiasi indėlininkų lėšomis kaip kapitalu, uh, E, susidurs su ypač didelėmis problemomis e, užtikrindami MRL nuostatas ir e, bandydami gyvendinti rinkos e, reikalavimus. Noriu pabrėžti, kad institucijų patiriamus nuostolius turi dengti akcininkai ir privačios lėšos, o ne e, viešos lėšos. Tačiau, kai kalbame apie MRL reikalavimus, e, Būtina numatyti tinkamą perinamąjį laikotarpį šių reikalavimų įgyvendinimui. Taip pat turime nepamiršti, kad Europoje MRL e, pradės galioti visose bankininkystės sektoriuose, tačiau tarptautiniu mastu e, tilakai galioja tik GCEPS. Tuoj baigsi. Nenorėčiau, norėčiau dar prieš užbaigdama paraginti e, laikyti sisteminio požiūrio. Apie tai kalbėjo Andrėja ir tai aktualu, kalbant apie bendrą stabilumo mechanizmą. Šie elementai būtini. Noriu prieš užbaigdama dar kartą išreikšti viltį, kad mes drauge e, patobulinsime bankininkystės sąjungą, sukursime elementus, kurių dar stinga ir uh, E, užtiksinsime finansinį stabilumą, galimybės teikti paskolas, apsaugosime indėlininkus ir mokesčių mokėtojus. Ačiū dar kartą ir ši vykstanti diskusija tikrai reikalinga. Indeed, uh... We miss, uh, we don't have a number of wheels, not only a flat tires. E, labai ačiū. Na tikrai Tikimės, kad šis naujas teisėkuros paketas atneš naudos. Ačiū visiems mūsų svečiams. Dabar perduotų mikrofoną Keis Wimberg dėl su Brexit susijusių klausimų. Thank you very much. Um, we've just... Ačiū. Ką tik persvarstėme e, pasisakymų laikus, kiekvienam kalbėtojui bus skiriama po tris minutės, kaip ir buvo nuspręsta anksčiau. Ir jei galite, laikykitės to laiko politinių frakcijų kalbėtojų. Išklausysime visų pirma turėtume laikytis pasisakymui skirto laiko ir turėsime galimybę dar papildomai skirti laiko pasisakymams. Ir dabar EPP frakcijos vardu. Frau Vorsitzende. Burkhard Balz. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie kapitalo reikalavimus bankams, mes juos peržiūrėjome. Uh, E, buvo įvesti ir nauji reikalavimai, buvo sukurta bendra pertvarkymo valdyba. Ir ko gero galima sakyti, kad pasiekėme esminį ciklą. O būtent apsaugoti mokesčių mokėtojus nuo galimo banko bankroto. Vis dėlto neslėpsiu, kad dar ne viskas pasiekta. Dabartinė padėtis rodo, kad yra dažniau taikomos netaisyklės, bet ieškoma išimčių. Ir dėl to aš norėčiau kreiptis į mūsų svečius, ypač bendros pertvarkymo valdybos direktorių, buvusią kolegę Ferreira ir pateikti klausimų. Kaip būtų galima užtikrinti, kad naujas teisėkuros paketas dar geriau apsaugos mokesčių mokėtojus? Ką būtų galima e, pakeisti e, komisijos pasiūlyme tam, kad būtų užtikrintas dar didesnis saugumas? Ir ką būtų galima padaryti, kad institucijų, pertvarkymo institucijų e, galios būtų praplėstos, o ne apribotos? Kaip visą tai susijęti su telak? Ir dar vienas klausimas dėl subordinacijos. Ar jos nereikėtų išplėsti, traukiant ir naujus GSIPs? Thank you, Burkhard. That was very efficient time management. Ačiū, kalbėjote nelgiau negu kad jums buvo skirta. Toliau SND vardu per Vašberės. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti mūsų kalbėtojams, noriu priminti, kad šiame teisės aktų pasiūlyme yra dar vienas tekstas dėl bankrotų, kuris šiandien nesvarstomas, bet tai svarbu pažymėti, kad būtų pusiausvėra. Norėčiau grįžti prie e, hierarchijos klausimo, kai, kai kurie kalbėtojai tą klausimą aptarė ir norėčiau e, paklausti, ko, ko, ar, ar, ar šis klausimas jų manimų turi būti skubiai sprendžiamas. Komisija pateikė pasiūlymą dėl e, šio klausimo peržiūros atskiriame pasiūlymą. Ar jūs manote, kad reikia sustiprinti, suspaspartinti darbą šiuo klausimu? Antras klausimas mano liečia rizikos mažinimą. Mane man padarė įspūdis kaip dirbama dėl bankininkystės teisės aktų pasiūlymo ir, ir taip pat dėl rizikos mažinimo. Tačiau man atrodo, ir čia kreipiuosi tik tai kai kurios kalbėtojus, Man atrodo, kad e, pasirinktas labai trumpalaikis požiūris į rizikos mažinimą. Net jei ekono... Ir man taip atrodo, kad ek ekonominio sektoriaus rizika yra netinkamai įvertinama. Ir nors e, e, yra kapitalo reikalavimų reglamentas, tačiau neapriepti tos CO2 emisijos, pavyzdžiui, anglijas, iš, iškasnės anglijas naudojimas ir taip neįvertinama rizika e, socialinėje ir aplinkos sauginėje srityje. Ir nors komisija sukūrė aukšto rango e, ekspertų grupę, kurie užsijima tvariais finansais, galbūt reiktų pasinaudoti teisės aktais, kuriuos svarstome, kad užtikrintume finansinio reglamentavimo nuseklumą ir sumažintume sumažintume galimą riziką klimato ir energetikos srityje. Galbūt vertėtų diferencijuoti žaliuosius ir ruduosius e, išteklius ir, ir e, kapitalą antrajame ir trečiajame ramstyje ir galbūt reiktų prie, grįžti prie bazelio reikalavimų. E, proporcingumo klausimas buvo nekarta minėtas ir aš norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Galbūt reiktų pasiekti čia suderinimo. Visų pirma, apibriežti, kas, kas yra tas proporcingumas ir e, kalb, įtraukti į, į tuo, tas apibrėžtis į kapitalo reikalavimo direktyvą ir reglamentą ir nepamiršti dydžio, sudėtingumo aspekto ir taip pat e, rizikos įvertinimo būtinybės. Labai ačiū per vanš. Ekar e, frakcijos atstovas vėluoja, nes dalyvauja kitu, kitame posėdėje. Gal e, kas nors norėtų pasisakyti dėl moratorimo priemonių pagal 29a straipsnį. Kiek aš žinau, yra e, e, keletį moratoriumų e, būdų arba tipų. E, vienas moratoriumas gali būti naudojamas dar prieš e, pertvarkymą, jį galima naudoti penkias dienas prieš, o kitas moratoriumas yra taikomas po tam, kad būtų galima įvertinti banko turimą turtą. Ekar frakcijos šešėlinis pranešėjas dėl to turiu abejonių ta galimybė sustabdyti e, banko veiklą penkioms dienoms prieš pertvarkymą yra per ilgas laikotarpis, dėl to kyla sumaištis rinkoje. Ir, na, akivaizdu, kad toks bankas žlunga. Na, o kalbant e, apie antrą moratoriumo tipą, kuris naudojamas banko turtui įvertinti per penkias dienas, tai to laikotarpio nepakanka. Čia galbūt reikėtų kalbėti ne apie penkias dienas, apie šešis mėnesius e, dabar dabartinėje bankų gyvinimo ir pertvarkymo direktyvoje jau yra nuostata dėl laikino veiklos sustabdymo penkioms dienoms. Valstybės narės gali taikyti ir papildomus moratoriumus, jeigu to reikia. Akar norėtų išgirsti um, svečių nuomonę, ar naujos moratoriumo galios būtų naudingos, ar e, reikėtų, kad vis dėlto komisija visų pirma atliktų poveikio vertinimą. Thank you very much, uh, Kay. Um, this... Labai ačiū. Šiame pakete kalbama apie tai, kaip užkirsti kelią galimai e, finansiniai kriziai. Aš kaip pranešėja manau, kad mes turime nepamiršti ir ateities. Kai kalbame apie e, finansinės technologijas, tai mes turime žvelgti prieki. Jeigu bankai tomis technologijomis nori naudotis, tai e, e, jie turi investuoti į programinę įrangą, o taip pat ir skaitmeninius įgūdžius. Dabar dėl programinės įrangos. E, Europoje tai yra laikoma nematerialiu turtu, atskaitomu turtu. Ir tai skatina investicijas, bet taip pat dėl to gali atsirasti ir nesažininga konkurencija. JAV tai gali būti apskaitoma kaip kitas turtas ir dėl to neturi būti atskaitoma. Jeigu mes palygintumėm e, padėti su draudimo sektoriumi, tai e, čia materialių turtų laikomas uh, laikoma programinė įranga neprivalo būti atskaitoma. Kaip, ką Jūs manote dėl investicijų į programinę įrangą? Ar čia reikėtų daryti skirtumą tarp atskirų pramonės sektorių? Ir toliau Europos komisijos sprendimai dėl ekvivalentiško režimo. Trečiųjų šalių įmonėms e, e, nėra e, taikomi reikalavimai dėl tokio kapitalo atskaitomumo. Ir mano nuomonė, tai sukuria ne vienodas sąlygas. Na ir galiausiai, man dar liko šiek tiek laiko, pateiksiu paskutinį klausimą dėl skaitmeninių įgūdžių. Šiais laikais, kai vis dažniau naudojama finansinėmis, naudojamasi finansinėmis technologijomis, tai svarbu pagalvoti ir apie atlygį. Tikriausiai tikėjotės tokio klausimo. Kaip bankai gali konkuruoti su kitais sektoriais, kur irgi taikomas panašios technologijos? Ačiū. Group, Ačiū, GUE frakcija, ponas Vėgas. Labadiena. Pirmiausia, turiu tokį principinį teiginį. Bankai turi būti valstybiniai, bent jau jų dauguma turėtų būti valstybinėme sektoriuje. Taigi šie teisės aktų pasiūlymai, mes juos reaguosime skeptiškai. Nes e, mums netrodo, kad įmanoma reglamentuoti bankų sektorių. Mes matome, kad e, reglamentavimas praeitie nepavyko. Jis buvo neveiksmingas. Tačiau yra iš tikrųjų nemažai sudėtingų teisėkuros pasiūlymų dabar pateiktų šioje srityje ir mes abejojame, ar jie padės išspręsti e, tą problemą. E, Mm, kaip elgtis e, su institucijomis, kurios yra per didelės, kad žlugtų. Pagrindinis klausimas, ar mes užtikriname žmonėms e, piliečiams, e, kad bankai nebus gelbėjami iš jų lėšų. Būtina keisti visą bankų sektoriaus konfiguraciją. Aš turiu klausimą dėl TILAK bendro nuostolio padengimo pajėgumo. Anot Vokietijos e, centrinio banko e, jis e, turėtų būti padidintas ir bus taikomas 30 sisteminės svarbos bankų čia Europoje. E, mano klausimas būtų apie kitas institucijas, kurios taip pat yra sisteminės svarbos. Ar joms taip pat neturėtų būti taikomi tie patys reikalavimai, prevenciniai reikalavimai tokio paties pobūdžio? Kai dėl e, preventyvaus rekapitalizavimo jis buvo pritaikytas Italijoje. Ir galbūt tai būtų pavyzdys, kaip sistema nesėkmingai e, stengiasi suvaldyti nuostolius, ypatingai blogasias skolas bankų sektoriuje. Ar iš tikrųjų toks principas ir toliau bus taikomas ateityje? Galiausiai tai privedė prie bankų nuostolių ir gelbėjimo mm, piliečių sąnaudomis. Komisijos pasiūlyme dėl rekalibravimo kitų nuostatų mm, man Kyla klausimų dėl konkrečių komisijos um, pasiūlymo elementų. Ir norėčiau paklausti vieno iš uh, kalbėjusiejų. Nepreferenciniai kreditoriai, kokia jūsų nuomonė apie šią naują uh, turto kategoriją? Ačiū toliau, Fensky Gold. Uh, Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, džiugiuosi matydamas e, jūs čia vėl, Elisa. Sveikinu atlikus jūsų darbą ir turiu klausimą. Žinote, mes esame dirbę kartu ir mes visada rėmėme dvigubą strategiją, kad reikia mažinti riziką ir ją dalintis. Bet jūs sakote, kad rizikos dalymasis kol kas tinkamai neveikia. Tai kas jūsų nuomonė, turė, ką turėtų pasiūlyti Europos parlamentas, kad sustiprintų bankų sąjungos riskos pasidalymo um, aspektą? Toliau klausimas poniai Lui. Ačiū už jūsų nuomonę, už jūsų konkrečius pasiūlymus, kuriuose prašoma daugiau Europos teisės aktų rinkinyje. Mes tikrai galime pritarti daugeliu jūsų išsakytų pastabų. Aš norėčiau paprašyti, norėčiau paklausti jūsų štai ko. Pirmiausia, ar Jūs manote, kad reikia daugiau suderinimo makroekonominės priežiūros e, srityje? Ar jūs galėtumėte parlamentui pateikti konkrečių pasiūlymų šiuo požiūriu? Ir antras klausimas. Komisijos pasiūlymas dėja pateiktas netlikus e, kiekybinio poveikio vertinimo ir mes nežinome, ar rizika sumažės ar ne. Antro ramščio mm, gairių pakeitimai, kapitalo reikalavimai paverčiami kapitalo e, rekomendacijomis ar gairėmis. Ir Tai reikštų 155 e, milijonus e, milijardų e, sumą. Tai galbūt tai nėra rizikos sumažinimo poveikis, bet priešingai rizikos padidinimo veiksnys. Tai ar galėtumėte pateikti mums kiekybinį vertinimą tų priemonių, kurios yra siūlomos jūsų teisės aktų rinkinyje? Ir klausimas pono Andrėje Andrėje, Ar ECB ir Europos bankininkystės institucija galėtų parengti savo pasiūlymus dėl to, kaip sustiprinti proporcingumą bankų regu, reguliavimo sistemoje? Žinote, kad yra išsakoma nemažai kritiko šiuo požiūriu ir tai tikrai pažeidžia kai kurių um, institucijų reputaciją. Būtų tikrai gerai, jeigu jūsų institucijos pačios galėtų pateikti pasiūlymų mums kaip teisėkuros institucijai apie tai, kaip sustiprinti proporcingumą ir padidinti e, paramą bankų sąjungai, kurią mes didžiuojamės. Ačiū Sven ir visiems už tai, kad e, laikotės skirto laiko. Toliau ENF. You'd like to take the floor. Okay, it's the EFG. Thank you. Grazie. Ačiū. Aš norėčiau pateikti du klausimus. Pirmas yra skirtas ponui Labiure dėl skaidrumo. Mes apie tai e, diskutavome su kitais šešėliniais pranešėjais, kai svarstėme kapitalo, atsiprašau, bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos peržiūrą. Ir viena e, iš didžiausių problemų yra tai, kad e, kiekviena pertvarkymo valdyba gali primti savo sprendimus. Bet tokie sprendimai gali turėti ir sisteminį poveikį. Taigi yra būtina tam tikrą informaciją slėpti nuo visuomenės tam, kad nebūtų pasėta rinkose panika. Vis dėlto gal praeis tam tikram laikotarp informacija nebebus jautri. Ir tuomet būtų galima paviešinti tokią informaciją tam, kad būtų didesnis skaidrumas, dėl ko buvo primtas vienas ar kitas sprendimas. Taigi galbūt po tam tikro laiko tarpio tokią e, informaciją būtų galima paskelbti, pažiūrėjau, praėjus metams ar šešiems mėnesiams. Tokiu būdu būtų skatinama gera praktika, skaidrumas. Ir turiu dar vieną klausimą. Dėl e, blogų e, paskolų rinkos Žinome, kad šioje rinkoje yra daug spekulacijų, dėl to yra kilus ir, kilę ir krizių, kai yra parduodami blogų paskolų paketai. Galbūt tokios paskolos buvo perduoto, per, parduotos ar perparduotos labai e, žema kaina. E, Na, o paskui buvo reikalaujama palūkanų arba tokios paskolos sugražinimo užmiai didesnę vertę. Kaip reikėtų valdyti tokias blogas paskolas? tam, kad nevyktų spekulacijų, tam, kad spekuliantai negalvotų, kad tai yra pernelik pelninga rinka. Kai kada tokiais atvejais net naudojamos ir e, viešojo biudžeto lėšos. Ačiū. Thank you. For the ENF, Pana Mono. ENF vardu ponas Mono. Okay, in that case, um, that concludes the first round of questions. Išklausėme pirmojo rando klausimų. Žinau, kad jų buvo daug, kai kas iš jūsų sulaukėte konkrečių jums skirtų klausimų. Todėl dabar prašyčiau visų kalbėtojų apsiriboti dviem trim minutėm nebūtina atsakinėti į visus klausimus. Pone Enrija, gal norėtumėte pradėti? Ačiū. Iš anksto atsiprašau už tai, kad kai kurios klausimus negalėsiu atsakyti. Pradėsiu nuo mokesčių mokėtojų apsaugos e, prevencinės kapitalizacijos ir ką daryti su blogomis paskolomis. E, Svarbiausia čia tai, kad gali susidaryti situacija, kurioje bankas ar keli bankai ne, nebūtinai žlunga, bet jų pas, e, balanso lapė yra daugybė blogų paskolų ir jie negali aptarnauti klientų taip, kaip turėtų, jų pelningumas yra menkas ir, ir jų veikla yra prasta ilgesnį laikotarpį tokioje situacijoje būtų gerai pasitelkti valstybės pagalbą, kad procesai pajudėtų į priekį. Svarbiausia, kad tai būtų daroma laikantis griežtų kriterijų, kurie ir yra numatyti gelbėjimo bankų reglamentavimo direktyvoje e, dėl akcininkams tenkančios naštos, taip pat dėl e, valstybės pagalbos nuostatų. Todėl Manau, kad mes tų priemonių naudojimą šiame kontekste turėtume traktuoti ne kaip nukrypimą nuo BRD, bet kaip tik tai kaip svarbę BRD aspektą. Taip pat noriu pasakyti štai, kad tai, kad joje, šioje rinkoje yra 12-15 pirkėjų, stambių pirkėjų, apsprendžia, kokia yra investicinė aplinka ir taip pat yra pardavėjai ir taip suderinama pirkimo ir pardavimo pusė ir taip galima siekti pasiūlyti geresnę kainą ir užtikrinti, kad rinka veiktų veiksmingiau. Dėl kreditorių e, hierarchijos, nepreferencinių ir kitokių kreditorių. Mes palaikome šią, po, šį požiūrį, kaip žinote, e- EBA nuo pat pradžių tai palaikė, nes mums aktualu, kaip būtų sprendžiamos tarp valstybinės krizės ir kokie kriterijai subordinavimo būtų taikomi. Taigi mes šį pasiūlymą sveikiname ir tuo tarpu rinkos yra labai likvidžios ir yra didelė tokių priemonių paklausa. Bankai turėtų paspartinti e, prisitaikymo prie atsakomybės reikalavimų procesą. Todėl taip pat reikėtų paspartinti ir teisės aktų nagrinėjimą. Dėl proporcingumo. Taip, mes rengėmės pateikti ir savo pasiūlymų šiuo klausimu. Manau, kad čia reikia kalbėti apie tris skirtingus klausimus. Visų pirma, propor... nemenkas proporcingumas jau užtikrintas sistemoje. Bankai stengiasi gyvendinti reikalavimus dėl 10 procentų atsiskaitimo reikalavimų e, todėl mes sveikiname komisijos siūlymą uh, kurti skaitmeninę taisyklių e, knygą, rinkinį, kad bankai įsigaliojus visoms taisyklėms tikliai žinotų, ką jie privalo įgyvendinti. Mes tai tikrai sveikiname. Antra, uh, atitikties, taisyklių gyvendimo naštos supaprastinimas. paprastinimas Taip pat čia noriu paminėti ir mums tenkantį prie, e, prievalę teikti ataskaitas, galbūt reiktų geriau, reiktų geriau ko, e, koordinuoti nacionalinių institucijų veiklą. Dar vienas aspektas - situacija, kai reikalavimai netitinka, netinkami tam, tikriem, tam tikrų rūšių bankams. Dėl tylak reikalavimų, taip Dominikas priminė apie tai mes rengiamės reikalavimus, šios reikalavimus taikyti ir kitoms finansinėms, svarbios finansinėms institucijoms dėl pirmojo ramšio reikalavimų, ypač, taigi mes tikrai sveikintume tendencijas šią kryptimį. Ačiū. Cisnai. Uh, Ačiū kaip būtų galima geriausiai apsaugoti mokesčių mokėtojų pinigus. Didmenininkai ne visą laiką gali žinoti, kuomet e, ar bus prarandamos lėšos ar ne. Čia reikia žymiai daugiau informacijos. Dabar dėl e, to, kas būtų parankiau indėlininkams. Europos centrinis bankas apie tai ketina pateikti ataskaitą, aš dėl to dabar kalbėsiu labai trumpai. Aš e, siūlyčiau e, vėliau e, susidomėjusiems į tą ataskaitą pasigilinti. Dabar dėl to, ar kas turėtų būti nematerialus turtas, kas materialus ir kaip reikėtų padengti nuostolius ne visas mate, nematerialus turtas e, gali padėti padengti e, nuostolius. Ta pati pasakyčiau ir apie informacinės technologijas. Jos taip pat negali padėti padengti nuostolių, jeigu kiltų kažkokių tai problemų. Dėl informacijos viešinimo. Taip reikalingas skaidrumas būtina užtikrinti, kad informacija, kai tik tai yra įmanoma, skelbiama viešai, būtų skelbiama viešai. Bet mes negalime e, e, prižiūrėti e, visko, galbūt kai kurios informacijos, kurie keičiamasi tarp bankų ir priežiūros institucijų, paskelbimas atneštų daugiau žalos negu kad naudos. Dabar dėl TILAC. Europoje yra MRL Ir e, e, šias taisyklės reikia gyvendinti proporcingai kaip ir TILAK, tai yra e, bendro nuostolio padengimo pajėgumo nuostatas. Dabar dėl um, svertinio poveikio. Na, manau, kad čia reikėtų kiek įmanoma labiau vadovautis Bazelio reglamento nuostatomis. Vienintelė išimtis, tai yra vadinama backstop uh, vertės sumažinimas ir skaidrumas. Kai kuriems bankams, pavyzdžiui, e, su plėtra susijusiems bankams galbūt turėtų būti taikomas specialios nuostatos, bet viskas turėtų būti taikomas už, užtikrinant skaidrumą. Galbūt tokiems bankams turėtų būti taikoma švelnesnės svertinio poveikio nuostatos. Ar galima būtų dar labiau harmonizuoti e, makroprudencinės e, priemonės? Taip. Kai ką daro valstybės narės, bet mes galime siekti dar didesnės harmonizacijos. Būtent šią kryptimį galime ir dirbti. Dabar dėl antro ramščio reikalavimo, ar jie turėtų būti paversti gairėmis ar tai sukeltų daugiau rizikos? Aš taip nematnu, nemanau, bet tai reikštų, kad mes galėtumėm reaguoti riziką vėliau, kai būtų nesilaikoma gairių. Tik tuomet mes galėtumėm pareikalauti, kad jų būtų laikomasi, su banku būtų diskutuojama, būtų analizuojamas kapitalo planas, galbūt mes imtumėmės priežiūros priemonių. Bet tai reikštų, kad tokių veiksmų galėtumėm imti žymiai vėliau. Tai reikštų, kad vėliau galima būtų imti priemonių, imtis priemonių ir dėl kapitalo valdymo. Dabar dėl ataskaitų teikimo. Na, viskas priklauso ne nuo ataskaito teikimo dažnumo, bet dėl, nuo ataskaitų turinio. Jau dabar bankai daug informacijos teikia per informacinės technologijas. Mums kaip priežiūros institucijai tikrai labai svarbu turėti pakankamai informacijos apie bankus. Su Europos bankininkistės institucija mes galime padiskutuoti apie tai, kokia informacija turėtų būti teikiama ataskaitose. Dabar dėl NPL kainų. Na, mes čia kalbame apie rinkos kainas. Jeigu uh, rinkoje yra daug blogų paskolų, tai tuomet jų pardavėjai neturi didelės dėrybinės galios. Ir dėl to mes siūlome Europos bankininkystės institucijai, taip pat ir Andrėja Enryja. sukurti bendrą instituciją tam, kad e, turėtumėm didesnę dėrybinę galę dėl tokių prastų paskolų. Jeigu kaina, norėtumėm aukštesnės kainos, tai reikėtų uh, sukurti geresnės sistemas valstybėse narėse, užtikrinti uh, uh, dvišalius mechanizmus dėl um, atsiskaitimo. Tai ko gero tiek iš mano pusės, nes man atrodo, ar taip jau pakankamai ilgai kalbėjau. Thank you. Um, we, we received... Ačiū mums užduoti keletas e, klausimų dėl kreditorių hierarchijos ir pasiūlymų šiuo požiūriu. Kaip sakė Andrėja, mes šį pasiūlymą vertiname kaip e, tam tikrų požiūrių nesusijusi su e, kitomis teisės aktų rinkinio dalimis. Tai iš principo būdas numatyti tokį, e, tokią struktūrą, kur būtų labai aiški eilė krizės atveju. E, ir kai yra aišku, ar kalbama apie pertvarkymą, ar apie likvidavimą. Ir labai svarbu numatyti tokią e, struktūrą, svarbu numatyti, kokia yra skolos hierarchija. Taip e, būtų aiškiau investuotojams, e, tai taip pat e, patobulinti pačią MRL sistemą. MRL dalį ir mes pritarėme šiam komisijos pasiūlymui. Aišku, nekalbame apie tai, kad reikėtų keisti tuos sprendimus, kurie jau įgyvendinami ar bus įgyvendinti. Bet šis elementas turi būti gyventas kaip įmanoma greičiau, kad nebūtų e, per didelio atotrukio laike. Dėl moratoriumo. Kaip sakiau, taip iš tikrųjų pasiūlyme yra du skirtingi elementai. Vienas priežiūros institucijoms, kitas pertvarkymo institucijoms penkios dienos. Jeigu mes sujungiame visą tai su tuo, kas jau dabar numatyta e, VRD, mm, galim kalbėti apie 10, 12 ir čia, aišku, reikia didesnio iškumo. Kaip buvo sakyta, gali būti, kad e, būtų Galbūt tai per ilgas laikotarpis, jeigu būtų sustabdyta visa veikla. Ir jeigu būtų du moratoriumai, tai tada kyla klausimas apie tą tarpinį laikotarpį tarp dviejų moratoriumų ir kada turėtų prasidėti antrasis. Uh, ir ar turėtų būti apskritai kažkokia pertrauka tarp e, dviejų. Šis aspektas yra neaiškus, e, bet kaip sakiau, mes tikrai už tai, kad būtų pertvarkymo moratoriumas, nes būtų tiesiog skirta daugiau laiko gyventinti vėlės priemonės. Nebūtinai tas e, laikotarpis turi būti toks ilgas kaip komisijos pasiūlyme. Ir aišku, jeigu bus du moratoriumai, Tai turi būti koordinavimas tarp abiejų institucijų um, - priežiūros institucijų ir peržiūros pertvarkymo institucijų. Na ir dar, kaip sakiau, taikymos ryties klausimas yra esminis. Jeigu taikymos rytis um, banko atsakomybės požiūrių bus um, netinkama, tai ir moratoriumo rezultatai bus riboti. Kai dėl TILAK GSIBS, globalių sisteminės svarbos bankų. Aš e, jau anksčiau pasisakydama sakiau, kad mes e, pritarėme tam, kad visi bankai e, turi turėti pakankamą nuo savomis lėšo, privačiomis lėšomis dengiamą skolos dalį. Visi bankai, kurie turi sisteminę reikšmę, turi turėti tą privalomą dalį pagal pirmą ramstį. Tai reiškia, kad mes turime numatyti tinkamą lankstumą ir taikyti taip pat ir antro prie, ramšio priemonės, nenumatydami per daug ribojančių reikalavimų šiems bankams. Ir aišku, Subordinacija čia yra labai svarbus elementas ir tai susiję su e, kitais klausimais, apie kuriuos jau kalbėjau, kreditorių, e, hierarchija ir taip toliau. Ir galiausiai klausimas apie skaidrumą. Kaip e, Daniel jau sakė, kalbant apie pertvarkymą, e, kyla tie patys klausimai ir mes e, turime atskirti e, pertvarkymo planavimo e, fazę nuo pertvarkymo schemos dalį. Ir kol kas mūsų sprendžiami klausimai yra susiję tik su planavimo stadija ir mums sektoriaus atstovai užduoda nemažai klausimų. Uh, pavyzdžiui, konkrečių tikslų, aišku, įvardyjimą. Mes kol kas nesame dėl to tikri. Svarbu, kad bankai suprastų, kad jie turės vadovautis laipsniškų požiūrių, numatydami MRL lygį. Taigi, apskritai mes džiaugiamės tuo, kad viešai E, kad numatomas tam tikras viešumas šiems elementams. Taigi tai yra teigiama šiame teisės aktų rinkinyje. For, for, for us, uh... Ačiū, pakomentuosiu kai kuriuos mums skirtus klausimus dėl žaliojo ir rudojo kapitalo. Uh, manau, kad viską reiktų, turėtų apriepti galiojanti rizikos sistema. E, bank, rizika, su kuria susiduria bankai, yra ne vienoda, tačiau reikia atsižvelgti ir tai, kad e, yra aplinkosauginė su klimatu siejama rizika ir rizikingos nusavybės e, kapitalo rūšys ir kai kurių rūšių ši rizika yra ilgalaikė. Na, ne, nežinau, ar reikia reglament, reglamento šiuo klausimu, bet tikrai reikėtų reglamentavo institucijų dėmesio. Skaitmeniniai įgūdžiai ir kompensavimas už tai, tai aktualu Švedijai, nes fintech pramonės sektorius Švedijai yra labai didelis. Norėčiau pakalbėti apie užduoda klausimą, kad bankai turėtų galimybę samdyti šios srities ekspertus, fintech ekspertus ir kad yra apribojimų bankų reglamente šiuo klausimu. Man atrodo, kad bankuose bankai tiesiog gali mm, samdytis novatoriškus, novatoriškus ekspertus, galbūt bankai tiesiog siūlo geresnį atlyginimą jiems nei mes. Tai aš pat norėčiau pakalbėti apie tai, kad neatsižvelgiama į sisteminę riziką, kalbant apie e, būstus apie būstą kaip nusavybę, tai, tai jų rizika, bankai jų riziką vertina labai, kaip labai nedidelę. Švedijoje tai ypač apsprendžia e, bankrotų e, statymas 5 procentai reikalavimas bankams nedaugiau nei 5 procentus turėti pavojingo turto, tai yra labai žemas, labai griežtas reikalavimas. Tačiau reikėtų išlaikyti lankstumą bankų uh, teisės aktuose. Galiausiai buvo minėtas ir finansinio sverto koficijantas. Mums jis yra primtinas, tačiau turėtų egzistuoti, e, turėtų egzistuoti e, buferinė sistema, nes kitaip tada E, finansinio sverto koeficientas toks pat būtų taikomas ir rizikingam turtui ir nerizikingam turtui. Pavyzdžiui, obligacija, vertybinis popierius bus vertinamas tokia, bus tokios, to, tokios pat rizikos ir kaip ir, tarkim, e, startuoliai, naujai kurta įmonė. Mhm tai sukeltų kliūčių vidin, vidinių modelių tolesniai raidai. Ačiū, Elisa Ferreira. Bandysiu atsakyti keletą klausimų. Vienas svarbiausių dalykų dabar tai, kad visur sistemoje dar yra blogų paskolų. Ne, ne, Ne visur jų kiekis yra vienodas, tačiau nepamirškime, kad kai, kurio, kad kai kurios teisės sistemos, kuriuose jau nėra blogų paskolų, tos jurisdikcijos ėmėsi tam tikrų labai esminių sprendimų, iki, kurie gyvendinti iki 2013. Ir dabar sistemoje yra ir bankų, kurie E, iš, yra švarus, išvalyti prieš atsirandant naujiems teisės aktams. E, dabar atsiranda nauji teisės aktai ir tarsi nėra sprendimo. Nėra priemonių, kurios numatytų tolesnį blogų paskolų valymą. Ir tai sukuria tikrai labai nelygės galimybės sistemos veikėjams ir tai labai mažina bankų pelningumą kai kuriuose jurisdikcijose. Ir tai susijęs su antru elementu, tai yra MRL uh, e, reikalavimai. Jei norite pertvarkyti banką, turi būti galimybė jį pertvarkyti privačiomis lėšomis, tačiau bankų pelningumas dabar yra labai mažas, žemas. Ir jeigu bankas turi daug blogų paskalų savo balanso lape, tuomet gelbėjimas privačiomis lėšomis tampa labai brangus arba net neįmanomas ir atsiranda didžiulio konkurencija tarp bankų, kurie gali savo tai leisti ir kurie veikia gerai, ir bankai, kuriuos nužudys bandymas įgyvendinti reikalavimus elgtis kaip reikalaujama. Todėl turime šį klausimą labai atsargiai spręsti. Būtent todėl proporcingumas ir perinamasis laikotarpis yra labai sveikintinas. Ir aš tik tai pabrėžiau uh, tai, tai ką. Dar užakcentavau tai, ką sakė Dominik. Svenai, tikrai džiugu vėl būti su tavim toje pačioje salėje bankininkystės teisės aktų pasiūlyme nėra rizik, daly, numatytas dalymasis rizika, tik rizikos kontrolė. E, priežiūros e, lygmenių, bankų pertarkimo lygmenių, tačiau nėra stabilizavimo mechanizmo. Ir tai tikrai labai rizikinga aplinka, bent jau tuo tarpu. Nes dabar E, svarbiausia tai, kuriuos, ba, kuriuos bankus žmonės laiko saugiais ir, ir, ir mažiau rizikingais. Ir bankai taip pat susiduria su rizika, jeigu jiems tenka e, spręsti problemas, banko problemas privačiomis lėšomis. E, panaudotinos turtą, kuris netgi nebuvo anksčiau laikomas panaudotinu, pavyzdžiui, panaudoti indėlius. Ir tai būtų blogiausias e, pasirinkimas, bandant įgyvendinti tikslą, kurį minėjo Burhartas - apsaugoti mokesčių mokėtojus. Čia reikia įvairiausių alternatyvių priemonių, mes stebime situaciją. Uh, tačiau nežinome, kaip stabilizuoti sistemą, nes reikia pasirūpinti kai kuriais uh, indėlininkais, investuotojais, kurie negali patys finansuoti rizikos ir tai sukeltų sisteminę riziką. Būtent tuos klausimus sprendžiame ir viską reikia labai kruopščiai vertinti ir nesunaikinti to pasiūlymo rinkinio, bet suvokti, kad valstybės pagalbos taisyklės, naujos taisyklės nu, įsigaliosios 2013-aisiais, taip pat priežiūros institucijų reikalavimai turėti daugiau kapitalo, taip pat. E, kitų institucijų reikalavimai visi drauge gali e, sukelti nepageidaujamas, nenumatytas pasiekmes. Ir būtent reikia atsižvelgti į tai ir bandyti viską tinkamai suderinti ir leisti sistemą tinkamai veikti. Like thank... Labai ačiū. Na, aš norėčiau padėkoti visiems mūsų svečiams, kurie kalbėjo apie reglamentavimą. Uh, kurie atsakė į pateiktus klausimus. Atleiskite, kad dabar negalėsiu suteikti žodžio kitiems norintiems pasisakyti. Na, o dabar galime pereiti prie antros mūsų diskusijų dalies. Pakalbėsime apie susijusių pusių perspektyvas. At, iš karto atsiprašau už galbūt netinkamą mūsų svečių pavardžių e, tarimą. Visų pirma, Karl Peter Schakman Falis. Jis yra iš Vokietijos taupamųjų bankų asociacijos. Prašau kalbėti nelgiau kaip penkias minutės. Labai ačiū, pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponės ir ponai. Kuo nuoširdžiausiai norėčiau padėkoti už kvietimą pakomentuoti naują teisėkuros e, pasiūlymų paketą dėl CRR, CRD, BRRD, CR, SRMR. Yra būtina dėl šio paketo susitarti. Mums taip pat reikia ir tam tikros reglamentavimo pauzės, per kurią galėtumėme vertinti likščiolinių teisės aktų poveikį ir reikėtų išvengti tokių teisės aktų, kurie dubliuojasi. Komisija savo teisėkuros pasiūlyme kalba ir apie perinamąjį laikotarpį dėl e, rinkos rizikos, taip pat dėl svertinio poveikio. Tai padarys didžiulį poveikį pramoniai, nes mažos bei vidutinės įmonės galės lengviau gauti kreditus iki pusantro milijono eurų. Bet taip pat reikia užtikrinti, kad tie teisės aktai nebūtų pernelyg sudėtingi. CRR2 e, direktyvoje taip pat kalbama ir apie e, e, naujas taisyklės buhalteriniai apskaitai. Jos neturėtų būti pernelik sudėtingos. Reikėtų pagalvoti, kaip tinkamai turėtų būti apskaitomas ilgalaikis materialius turtas. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie rinkos kainos riziką. Dabar perėsiu prie klausimo, kuris labai svarbus E, mažą riziką keliantiems bankams visoje Europoje. Komisija patikė pasiūlymą dėl proporcingo reglamentavimo, kaip tokius pasiūlymus reikėtų įgyvendinti. 14 metų sausio 1 dieną įsigaliojo Bazelis 3 Ir tai reiškia, kad 8 tūkstančiams e, finansinių įstaigų buvo pradėtos taikyti vienodos taisyklės, bet tai nėra proporcinga. Vien tik 2016 metais Europos bankininkistės institucija paskelbė 64 įsakus, kurios turėjo įgyvendinti bankams. Bankai tai yra didžiulė našta. Vieni bankai patiria didesnį administracinę naštą negu kad kiti. Jeigu ta administracinė našta yra didesnė, tai reiškia ir didesnė veiklos rizika, nors įprastai tų bankų keliama buvo nedidelė. Taigi, dabartinės taisyklės nesukuria proporcingos situacijos. Dėl to mes e, siūlome taikinti supaprastintas taisyklės arba galbūt iš viso atleisti nuo kai kurių taisyklių taikymo mažus bankus ir tuos bankus, kurie kelia nedidelę rinką. Tiems bankams e, galima būtų panaikinti administracinę naštą. Čia aš kalbu apie administracinę naštą, ne apie reikalavimus dėl kapitalo ir likvidumo arba mokumo. Bazelio reglamente yra numatytos nuostatos didiesiems bankams, pavyzdžiui, dėl uh, rinkos kainos rizikos, bet tokių taisyklių pažodžių negalima pritaikyti mažiems bankams. Reikėtų e, numatyti proporcingumo principą mažiems bankams. Pirmininkė. Aš galbūt vėliau atsakysiu į Europos parlamento narių man jau pateiktus klausimus dabar tik tais labai bendrais bruožais pristatinėjau poziciją. Labai svarbu įgyvendinti proporcingumo principą, tik tuomet visos finansinės įstaigos išliks konkurencingos. Ta pati pasakyčiau ir apie bankų bankrotų, bankroto taisyklės. Jeigu bankrutuoja mažas bankas, tai neturi būti atitinkamai šaldytas jo kapitalas. Čia būtų galima, nebūtinai būt, reikėtų taikyti MRR ir TILAK nuostatas, tai netitiktų dabar galiojančios praktikos, netitiktų dabartinės padėties rinkoje. Ačiū. Ačiū. Next speaker is Frederik. Ačiū. Toliau žodis Frederik Odie, kuris, kaip jūs žinote, yra susijęti General. Uh, E, vykdomasis direktorius ir Europos bankų federacijos pirmininkas. Prašom žodis Jums. Pirmininkė, gerbiami e, Europos parlamento nariai, norėčiau pirmiausia pasakyti, kad šiandien kalbėsiu kaip Europos bankų federacijos pirmininkas, o ne kaip Societė Ženehal e, vykdomasis direktorius. Norėčiau e, kalbėti apie keturis elementus susijusius su techninė šio sudėtingo teisės aktų rinkinio pusė. Pirmiausia, e, būtinybė užtikrinti taptautinių mastų e, galiojančius standartus. Matome, kad reguliavimo kontekstas taptautinių mastų keičiasi. Keičiasi situacija JAV, turime Brexito perspektyvą. Mm, bet tai nereiškia, kad mes, kaip europiečiai, e, turėtume e, vengti e, siekti mm, tinkamų tarptautinių susitarimų šiuo požiūriu, bet mes turime elgtis labai atsargiai. Žinome, kad bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos peržiūra vyksta atsižvelgiant į tarptautinius TILEK standartus. Mes turėtume pasinaudoti praeities pamokomis e, ir žinome, kad Bazelio Mm, direktyvos įgyvendinimas e, kelia dar nemažai klausimų ir dabartinė e, padėtis e, iš tikrųjų yra nelabai aiški. Komisijos pateiktas pasiūlymas Remiantis Bazelio konvencija buvo pateiktas 15 pabaigoje. Ir ši tema yra labai svarbi ir šiuo metu, kai mes sprendžiame dėl strateginės e, kapitalo rinkos perspektyvos, atsižvelgiant ir apie breksito perspektyvą. Ir todėl mes e, norėtume prašyti, kad kai kurios e, diskusijos šiame komitete būtų nukeltos iki vėlesnio laikotarpio, kai bus daugiau aiškumo dėl breksito. Na ir žinome, kad kol kas neišnaudojama visų integruoto bankų sektoriaus teikiamų galimybių. E, yra tikrai kol kas ne vienodi minimalus kapitalo reikalavimai skirtingose e, jurisdikcijose. jurisdikcijose. Taip pat e, taikomi kai kurie pernelyg ribojami reikalavimai, pavyzdžiui, 50 procentų įkaito reikalavimas. Eurozona yra mūsų vidaus rinka. Taigi tos taisyklės, kurios galioja sandoriams tarp bankų vienoje valstybėje narėje, turėtų galioti ir sandoriams esančio, institucijoms esančiams skirtingose e, valstybėse narėse. Taip pat laiku numatyti bendrus nuostolių padengimo E, pajėgimus. Toliau devintasis e, standartas. Mes manome, kad Atskaitos um, standartų įgyvendinimo data 18 sausio 1 e, reikalauja kuo greičiau priimti sprendimą šiuo požiūriu, kad būtų užtikrintas mm, tinkamas e, rizikos valdymas. Toliau dėl teisės aktų taikymos ryties. E, teisės aktuose yra kalbama apie priemonės mm, taikomas ekonomikos finansavimui, užtikrinant mm, bankų bankų teigiamą finansavimą. Mes manome, kad reikėtų sustiprinti MVI paramos um, aspektus teisės aktų rinkinyje Europoje. Daugelis projektų transporto, energetikos, atsinaujinančių energijos išteklių mm, srityje yra finansuojami bankų. Taip pat svarbu galvoti apie skaitmeninę ekonomiką mm, investicijos į programinę įrangą yra mm, netokios, mm, yra sudėtingesnės nei JAV ir netokios mm, naudingos. Komisija, žinome, patvirtino rizikos mažinimo ehm, planą, bet labai svarbu atsižvelgti į valstybių narių E, bankų sektoriaus ypatumus. Svarbu dabar išvengti neigiamo poveikio e, realios ekonomikos finansavimui ir svarbu užtikrinti stabilę ir tvarę, e, stabilų ir tvarų Europos bankų sektorių. Ačiū ir bandysime daryti viską, kad kuo sparčiau a, peržiūrėtume visas nuostatas ir taip pat atsižvelgtume į jūsų išsakytus pastebėjimus. Toliau Andrėjas Tichel, Eršte e, bankų grupės vadovas, Andrėjas Stichel, ST Group. E, tikrai džiaugiuosi šią garbę ir galimybę e, kalbėti čia ir atstovauti e, mažesnius, mažesnės institucijas ir susitikti, susitikti su didžiaisiais e, rykliais iš įvairių šalių. Norėčiau pakalbėti apie E, Tilaka, Merel ir kitus reikalavimus. Taip pat noriu pažymėti, kad mes esame didžiausias mažmeninis bankas šešiose šalise - Rumunijoje, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje, taigi tos, kurių jūs tikriausiai nežinote. Ir turime garbės Nežiūrinti tai, kad visos tos šalis yra Europos Sąjungoje, mums tenka turėti reikalų, reikalų su dešimčia skirtingų priežiūros institucijų ir karts nuo karto turiu e, garbės susitikti su savo klientais ir žmonėmis, iš kurių gyvename. Taip nedažnai nutinka, nes didžiąją dalį savo laiko e, bendrauju su politikais ir reglamentavimo institucijomis ir tikrai džiaugiuosi tuo, kad esu Briuselėje. Neskaitysiu savo parengto pasisakymo teksto ir noriu pasakyti, jūs, jūsų darbas tikrai reikalingas, tiesiog užbaikite jį, man nerūpi kaip jūs užbaigsite, bet aš sutiksiu su viskuo, ką jūs padarysite, dirbkite ir prašau nekeiskite jo kitą dešimtmetį. Tai vienintelis mano prašymas. Bet turiu dar vieną prašymą. Pamastykite apie tai, ką padarėte, ką nuveikėte, turiuomenį ir mus, reglamentavimo institucijas, politik, politikus, bankininkysės institucijas, kad jų darbas yra naugingas ir kad jie siekia tikslo, kurio turėtume siekti visi, užtikrinti gerovę visiems Europoje. Iš savo patirties galiu papasakoti, kadangi dirbame regione, kuriame yra daug žmonių uždirbančių 350-500 eurų per mėnesį. Mums labai sunku uh, užtikrinti šių, šio regiono gerovės kilimą. Ir taip sprendžia iš dalies ir mes, ir, ir jūs politikai, ir mes reglamentavimo institucijos. Jūs tikrai nes ne, nepadarote mūsų darbo lengvu, ypač kalbant apie paskolų teikimą. Noriu pakalbėti apie finansų sektorių. E, ir socialinė bankininkystė. Mes iš tikrųjų žlugdome socialinę bankininkystę, nes pagal e, galiojančius teisės aktus negaliu pas, paskolinti nei penso žmogui, kuris neturi draugų, draudimo įkaito, nėra. E, įtrauktas į socialinės apsaugos sistemą ir jeigu jis neturi asmens, kuris laiduotų žydėje. Ir dėja nėra alternatyvių priemonių, kurias galėtume pasiūlyti žmonėms, nes tie gražus rizikos kapitalo fondai, kuriuos finansuoja vyriausybės, yra niekas e, smulkmena, mums reikia milijardų, milijardų, kad galėtume paremti žmonės, kurie nieko negali pasiūlyti išskyrus savo darbą, savo e, atsidavimą, kropštumą ir tikėjimą ateitimi. Ir nebėra tokios paskolų kategorijos. Ir jeigu nieko nepakeisite, Europa tikrai atsidurs labai nepalankioje situacijoje lyginant su kitais regionais, kur, kur kai kas daroma. Kodėl? Uh, Europa yra orientuota į įsiskolinimą, visuomenė orientuota į įsiskolinimą. Dvi šalis Europoje turi e, e, rinkų kap, ka, kapitalų rinką - Šveicarija, kuri niekada nebuvo ES, ir Junktinė karalystė, kuri išeina iš ES. Visa kita nesvarbu. Švedijoje, Vokietijoje, Ispanijoje yra elementai to, tos kap, kapitalų rinkos. Mano šalyje šiek tiek yra, tačiau kitas, kitus 50 metų kapitalo rinkos neatsiras. Kas jūsų nuomonė finansuos startuolius, finansinės e, įmonės, nes e, privačių investuotojų nėra, o bankai susiduria vis, su vis didesniais sunkumais, bandydami tokias paskolas siūlyti. Tai dabar pamastykime apie tai, kaip užtikrinti, kaip pasiūlyti gerovę e, skurstantiems, kurie uždirba daugiausia tūkstantį eurų per mėnesį ir gali atidėti 50 eurų. Mes drauge finans, finansininkai ir politikai atėmėme iš, iš vienos europiečių kartos galimybę e, pinigus paversti riziką. Čia viskas pavaizduota. Jūs nežinote, kokie esminiai dramatiški pokyčiai vyko per pastaruosius dešimtį metų. Iš Vokietijos, Austrijos, Čekijos e, vidutinės klasės atėmė galimybę atsidėti pinigų iš, iš to, ką jie uždirba. Jeigu investuoji į Vokietijos bundą, e, Atsiprašau, jeigu investuoji Vokietijos, Austrijos ar Čekijos valstybės obligacijas, tikrai patirsi nuostolių. Neįmanoma šiek tiek papildomai užsidirbti, nes dabar e, infliacija yra aukštesnė nei kapitalo graža. Ir mes visi esame atsakingi už tai, kad tokia situacija yra. Ir dabar auga karta, kuri, kurios supratimas apie pinigų vertę bus visiškai kitoks nei mūsų. Nes jei gauni pinigų, Jeigu turi e, įkaitą, tai, tai pinigų gauni iš nieką. O ir pinigų turi tik dėl to, kad yra pakankamai turtingas ir gali e, bandyti rizikuoti, tačiau nieko neuždirbsi. Ir tai yra didžiulis esminis po, pokytis. Ir, ir nieko nekeičia, mes rinksime Stilaką ar Emerelą, man atrodo. Speaker Sabine Timmers. Ačiū, toliau kita mūsų viešinė, Sabine Timmers Jansen, ji yra iš Triodos banko, yra vyriausia už riziką e, e, atsakinga pareigūnė. Ačiū pirmininkė, ačiū už kvietimą, tikrai labai vertiname jūsų veiklą, norint paversti bankus atsparesnius. Tikrai būtų labai gerai, jeigu būtų sustarta dėl šio teisėje kuros paketo. Aš kalbėsiu iš banko perspektyvos. Mūsų bankas e, yra tvarus. Bankas yra europietiškas, veikia šiose šalise, mes e, valdome ir investicijas, turime apie 600 e, klientų. Mes e, klientų lėšas investuojame į gerai veikiančias MVI mes apie 20 procentų tokių lėšų investuojame. E, niekada investicijų dydis nėra mažesnis negu kad 14,8 procento. Taigi mes skatiname ekonomiką, tai darome socialiai atsakingų, tvarių būdų. Mes sveikiname komisijos pasiūlymą. Maname, kad tikrai reikia stiprinti infrastruktūrą, tai tenkina ir visuomenės narių poreikius, ir įmonių poreikius. Uh, Taip pat pritarėme proporcingumo požiūriui. Taigi mes reiškiame pritarimą komisijos pasiūlymui, kalbant apie rizikos kontrolę ir jos valdymą, tai, tai irgi atitinka komisijos pasiūlymą. Taip pat komisija savo pasiūlymę atsižvelgia ir į socialinį, aplinkosauginį poveikį dėl griežto rizikos valdymo požiūrio tam pritariu. Triodos bankas, e, banko klientai yra mažos bei vidutinės įmonės. Mes glaudžiai su tomis įmonėmis, įmonėmis dirbame. Ir dėl to mes irgi jautriai reaguojame į įvairius globalius šokus. Mums svarbu, kad būtų atsižvelgta ir į ilgalaikės verslo pelningumo perspektyvas. Mums svarbu, kad būtų mažinamas investicijų, mažinama investicijų portfelio rizika, ypač kalbant apie MVI. Mums svarbu, kad MVI galėtų gauti kreditus tvariu būdu. Kaip jau sakiau, tam yra būtina stiprinti infrastruktūrą, taip pat atsižvelgti specialius e, MVI poreikius. Dabar dėl proporcingumo. Norėčiau pabrėžti, kad proporcingumo e, principo negalime taikyti e, paukoja kontrolę. 2015 metais e, jau Europos centrinėme banke apie tai buvo kalbėta. Mes tikrai norėtumėm, kad proporcingumo principas būtų uh, pabrėžiamas e, diskutuojant su priežiūros institucijomis. Mūsų bankas susiduria su kitokiais iššūkiais negu kad dideli bankai. Taigi, mums svarbu, kad pagerėtų ne tik didelių, bet ir visų bankų padėtis. Mes dirbame šešiose šalise ir Kaip buvo sakyta, svarbu užtikrinti tinkamą konkurencingumą. Dabartiname pasiūlyme yra nuostatų nepalankių e, e, smulkiems bankams, pažiūrėjau, dėl ataskaitų teikimo. Taip pat dėl paskolų e, portfelio. E, čia taikomi griežtesni reikalavimai, negu kad stambiems bankams, nors nuostolių tikimybė mažesnė. E, Taigi galbūt čia reikėtų standartizuoto požiūrio, norint užtikrinti vienodas sąlygas visiems. Baigdama pasakysiu, kad e, maži socialiai atsakingi bankai irgi gali veikti konkurencingai, pelningai, jeigu būtų taikomai, taikomas e, atsakingo valdymo, taip pat ir proporcingumo principas. Ačiū. Thank you also for your sensible suggestion, I'll say, about mortgage that I think we should. Ačiū. Christian Stifmüller, Finance Watch atstovas. Ačiū pirmininkė už tai, kad pakvietėte Finance Watch dalyvauti šiame posėdėje. Mes Džiaugiamės, kad yra e, siūloma įtraukti tarptautinius standartus į Europos e, teisę, bet e, mums svarbu papriešti kai kurios svarbus aspektus. Pirmiausia, nepaisant pažangos, bankų kapitalas neatstatytas iki saugaus lygio ir Europos bankų sektorius vis dar turi apie vieną trilijardą, trilijoną blogų skolų. Ir Europos bankai nepakankamai mm, kapitalizuoti. Antra, no, bankų kapitalo mm, reglamentavimas nelėtina mm, ekonomikos. Kai kur trūksta uh, E, kreditų, bet e, tas trūkumas yra dažnai struktūrinis, pirmiausia dėl neveiksmingų skolų, o ne dėl reguliavimo įdo, bet e, svarbu iš tikrųjų, kad bankai realiai skolintų ekonomikai. Toliau vis dar neišspręsta problema tų bankų, kurie yra per dideli, kad žlugtų piliečiams vis dar yra pateikiama dešimčių milijardų sąskaita padengti bankų nuostoliams. Ir mes mm, kalbame apie galimybę pertvarkyti e, globalę sisteminę reikšmę e, turinčius bankus. Mes turime užtikrinti, kad Europos bankų sektorius e, būtų mm, mm, pelningas ir neprarastų konkurencingumo ir įvairovės. Mes e, turime užtikrinti, kad bankai konkuruotų savo kapitalo stiprumu, kad užtikrintų kuo geresnės paslaugas ir taikytų kuo geresnius skolinimo sprendimus. O dabar perinant prie konkrečių pasiūlymų. Finance One supranta, kad mažesniems rinkos dalyviams kyla didelės naštos pavojus. Tikslas mūsų nuomonė turėtų būti mm, mm, ne sumažinti skaidrumą, e, bet e, numatyti paprastesnį ataskaitų teikimo E, mechanizmą. Mes sveikiname EBA pasiūlymą dėl suderintų atitikties priemonių, bet norėtume, kad būtų taikomas ambicingesnis e, požiūris, būtent, e, kad būtų taikomas vieno kontaktinio punkto principas kalbant apie ataskaitų teikimą reguliavimo institucijoms. Taip pat e, norėtume, kad e, Europos bankininkistės institucija parengtų um, tokį šabloną, pagal kurį būtų teikiamos e, ataskaitos finansų rinkoje. Toliau manome, kad pasiūlymai susijęs su finansinėmis institucijomis ir reikalavimais jiems taikomams turėtų būti labiau suderintos turi būti taikomi dydžio kriterijai, e, taip pat turi būti atsižvelgiama į verslo modelį ir rizikos profilį. Būtina e, kalbėti apie siūlomus antro, pakeit, antro ramščio pakeitimus, taip pat ir antro ramščio gairės. E, jas EBA 2016 jau įtraukė Europos e, parlamentas turėtų turėti didesnį vaidmenį, o ne vien uždėti savo anspaudą prie to, e, kas jau nuspręsta. Ir mes norėtume, kad e, būtų peržiūrėta dabartinė reguliavimo praktika ir kad būtų atliktas išsamus poveikio vertinimas prieš patvirtinant šios teisės aktus, kalbant apie e, prudensinį e, režimą, pavyzdžiui, 103 straipsnio išbraukimą iš CRD direktyvos. Mes manome, kad e, būtina išvengti tokių sričių, kurių neapimtų CRD nuostatų taikomas, taikymas. Finance uh, Watch taip pat uh, pasisako už um, kapitalo sverto koficijantą, bet vis dėlto 0,3 uh, koficijantas um, atitinka tilak minimumą pagal bazelis 3, reikalingas didesnis sverto koficijantas. Tie taip pat yra labai svarbus elementas tam, kad pertvarkymas būtų e, sėkmingas. Vis dėlto taip pat būtina kalbėti apie tai, kad e, reikia peržiūrėti dabartinį e, prevencinį rekapitalizavimo taisyklę. Kol kas ji iš tikrųjų, iš tikrųjų kliudo tinkamai įgyvendinti BRD direktyvą. Turime iš tikrųjų sek, e, vengti padaryti žalos tarptautiniam, tarptautinių standartų taikymui bankų sektoriuje. Ir turime išsaugoti Europos bankų konkurencingumą. E, mūsų bankų sektorius kol kas e, tikrai nepasirengęs sumažintiems kapitalo reikalavimams. Pirmininkas pertraukė kalbėtoje. Turime užtikrinti, kad e, visos nuostatos būtų tinkamai taikymus, kad e, bankų sistema Europoje atsigautų. Start, uh, with... Uh, Ačiū. Dabar išklausysime narių pasisakymų. Po tris minutės žodis pirmiausia ponui Karas. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Aš visų pirma norėčiau padėkoti mūsų svečiams. Ačiū už tai, kad pas mus atvykote ir papasakojate, kaip viskas atrodo iš jūsų pusės, tikrai labai plačiai nušvietėte padėtį. Manau, kad visi šios dienos pasisakymai rodo, kaip svarbu užtikrinti tinkamą priežiūrą, reguliavimą, taip pat e, bankroto įstatymų. Svarbu, kad mes bendradarbiautumėm. Taip pat svarbu išvengti besidubliuojančių darbų e, teisės aktų. Kaip kad sakė ponas Streichil, yra ir tam tikra pilkoji zona, kuri tarsi negralamentuojama. Uh, ir tai nėra produktyvu. Europos e, centrinėme banke irgi apie tai diskutuojama, bet kol kas nėra tinkamo sprendimo. Nepakanka vien tik tai specialių taisyklių MVI, reikia integruoto požiūrio. Ir aš noriu jūsų pasiteirauti Jūsų nuomonė, kur yra silpnosios vietos, spragos teisės aktuose, kurias dabar atlikdami peržiūrą mes galime užkamšyti, dabar mes galime sukurti geresnės taisyklės, bet norime žinoti, jūsų nuomonė, kokios spragos egzistuoja komisijos pasiūlyme, kurias mes galime ištaisyti. Taigi, ką manote apie komisijos pasiūlymas spragas? Dar vienas klausimas galbūt labiau susijęs su vidurio Europą. Čia buvo pasiektas kitoks visuomeninės gerovės lygis. Ir noriu pastirauti, ar bankai e, pakankamai veikia finansinių rinkų reglamentavime. E, ar juos atsižvelgiama, o jeigu ne, tai ką reikėtų daryti. Ir trečia, kyla problema dėl proporcingumo principo. Kaip būtų galima apibriežti tą proporcingumo principą? Vien tik tais ataskaitų teikimas, ataskaitų, e, teikiamo ataskaitų sumažinimas gali sumažinti ir kaštus. Bet galbūt e, Vieniems bankams reikėtų sumažinti teikimo ataskaitų skaičių, kitiems gal atvirkščiai reikėtų padidinti. Taip pat noriu pasiteirauti, ką Jūs manate apie europinės apibrieštis dėl mažesnį riziką keliančių bankų arba paprastesnių reikalavimų. Taip pat mane domina, kaip, ką Jūs manote apie dabartinės taisyklės dėl bankų nemokumo. Ir ką manote apie centralizuotą domenų bazę su ten talpinamomis ataskaitomis? Pedro Silva Pereira. Sosdemų vardus Pedro Silva Pereira. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti svečiams už jų e, pasisakymus dėl to, kad turime laiko, mažai laiko užduosiu labai konkrečius klausimus dėl e, galimybės veikti savo nuožiūrą. E, turime reglamentavimo institucijų atstovų, tačiau niekas iš jų neuždavė iš klausimo šią temą, tikriausiai dėl to, kad visi iš anksto žino atsakymą turime ir kitos pusės atstovų. Noriu paklausti jų, ar jūs mano, ar, kaip jūsų nuomonė, ar, ar numatyta galimybė veikti savo nuožiūrą ir pernelik plati, galbūt reiktų remtis e, taisyklėmis, e, tam tikromis gairėmis, ar manote, kad pakanka numatyto lankstumo? ir kur reikėtų sumažinti galimybę veikti savo nuožiūrą. Kalbu apie gelbėjimo institucijų veiklą. Toliau, proporcingumas. Čia darome pažangą, administracinė našta yra pripažįstama, vyksta diskusijos dėl daž, dažnio, dėl e, detalumo, dėl supaprastinimo taisyklių E, ataskaitų supaprastinimo taisyklio, tačiau kalbant apie patį gelbėjimo mechanizmą, kalibravimą, reikalavimų kalibravimą taip pat, galbūt reikėtų e, kai ką atskirti, su, suklasifikuoti mažus bankus, atsižvel, labiau atsižvelgti į mažų bankų poziciją pobūdį, e, nes jų turimi indėliai yra kitokio dydžio. Tai aktualu. Taip pat noriu paklausti apie naują e, skolų rūšį e, nepreferencinių pagrindinių skolų rūšį. galbūt sukurdami naują subordinuotos skolos rūšį sudarome įspūdį, kad ta, tos skolos gali būti e, gelbėjamos privačiomis lėšomis ir kad visi įsipareigojimai gali būti gelbėjami privačiomis lėšomis. Noriu paklausti, ar toks vertinimas yra e, adekvatus, ar jūsų nuomonė šis Mm, ši, ši nauja paskolų rušis nesumažins galimybę, galimybių gelbėti bankus privačiomis lėšomis. Ačiū, vėliau žodis ponui Ashley Fox. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti svečiams už jų prezentacijas. Man ypač padarė įspūdį pono Taišil pasisakymas ir ypač tai, ką jis pasakė, kalbėdamis apie reglamentą ramaus reglamentavimo laikotarpį. Taip, iš tikrųjų mes politikai nuolat keičiame taisyklės ir paskui stebimės, kodėl e, pasko, e, skolų teikimas yra e, menkas. Manau, kad turime nustoti kištis į bankų veiklą ir tiesiog leisti jiems dirbti. Aš pritariu čia išsakytoms mintims. Dėl 428 straipsnio AKR jame numatytos sąlygos, kuriomis e, turtas ir įsipareigojimai tampa tarpusavyje susiję. Skaitant tekstą matome, kad e, apsaugotosios obligacijos, dauguma apsaugotojų obligacijų, vertybinių popierių nepriskirtini tai, tai grupiai atrodo, kad atsiranda netitikimas tarp verslo ir e, obligacijų e, sektoriaus, kuris gyvuoja jau ilgą laiką. Tačiau situacija yra kitokia, kalbant apie e, labai apsaugotas obligacijas. Ar, ar nėra taip, kad čia gali susidaryti labai asimetriška situacija? ir e, išaukti, labai išaukti stabilaus finansavimo poreikis. E, kai kalba, ypač tada, kai e, apsaugotos, oblig, apsaugoto obligacijų išpirkimo laikas yra, pavyzdžiui, vieneri metai ar pusė, pusė metų. E, Taip pat kalbant apie tas apsaugotas obligacijas ir jų išpirkimo terminus, ką Jūs apie tai manote? Ar e, kokybiškos apsaugotos obligacijos neturėtų tenkinti e, E, tarpusavę susijusių vertybinių popierių reikalavimų, kad būtų išvengta galimų netitikimų. Ir kokias kitas priemonės laikytumėte reikalingomis gyvimi, gyvybingomis, kad, kad jų pagalba būtų galima sumažinti tą galimą mm, konfliktinę situaciją. Ačiū, ponas Viegas. Ačiū. Aš norėčiau sureaguoti tai, ką ką tik pasakė ponas Andrėjas. Taip, neseniai buvo kilus finansinė krizė ir jie atsirado dėl spekulacijų rinko, finansų rinkose. Tai mums kainavo milijardus eurų. E, tokius nuostolius patyrė ir valstybių biudžetai, kai kurios valstybės dėl to pernelyg įsiskolino. Tai taip pat e, neigiamai paveikė ir darbuotojus, mokesčių mokėtojus, taupimo politiką. Ir dabar mane stebina, kai girdžiu, jog mes esame už tai atsakingi. Na, o kad ta karta, kuri dar tik auga, neturės jokių galimybių taupyti. Aš mm, tikrai pritariu kitiems kolegoms, mes su tuo nesutinkame. Uh, Ir beje, aš dar norėčiau pateikti klausimą. Ta klausimą teikia ir kiti kolegos. Dėl nepreferencinių paskolų arba įsiskolinimų. Ką daryti su šia problema? Kaip potencialūs klientai turėtų šią problemą spręsti? ir kaip čia būtų galima užtikrinti skaidrumą. Taip pat noriu pateikti klausimą poniai Udėja dėl e, diskusijų apie Bazilio reglamentą rezultatų. Dėl to tikrai nukentės Europos finansų sistema. Mums bus sunkiau konkuruoti su amerikiečių bankais. Ir aš noriu konkrečiau sužinoti, Kaip viskas atrodys? Gal galite paminėti konkrečių aspektų, kuriuos reikės taikyti ES rinkoje? Ar e, nepatirsime JAV banko invazijos į mūsų rinką? Ir taip pat noriu kreiptis į Finance Watch atstovą. Dėl rekapitalizavimo, kuris atliekamas profilaktiškai. Ką apie tai manote? ir taip pat, ką manote apie e, pakeit, e, pokyčius antrajame ramstyje ir apie e, makroprudencinę politiką. Taip pat noriu padėkoti ir kitiems svečiams už pasisakymą. Pasisakymus, bet man kyla neiškumų dėl rizikos. Jeigu kažkoks bankas dirba su mažomis bei vidutinėmis įmonėmis, tai kaip toks bankas turi suvaldyti riziką? Kaip toks bankas turėtų laikytis rizikos valdymo taisyklių, kurias rengiame ir mes? Ačiū. Toliau Sven Gigold. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau kreiptis į triodos banko atstovus, atstovę. Ar turite kažkokių pasiūlymų dėl kapitalo reikalavimų reglamento ir kapitalo reikalavimų direktyvos? Kaip būtų galima geriau atspindėti vėlyvąją riziką? Tai čia visai pritarčiau tam, ką pasakė kolegė Pervonš Peres. Taip pat noriu pasakyti, kad labai atidžiai klausiausi to, ką pasakė ponas Treichl. Jūs kalbėjote apie socialinį poveikį ir tai tikrai kelia susirūpinimą. Noriu pasiteirauti. Kokias konkrečiai taisyklės jūs norėtumėte keisti tam, kad būtų galima išvengti neigiamo socialinio poveikio? Na ir nesusilaikysiu, bei pateiksiu dar vieną komentarą. Jūsų pasisakymo metu išvelgiu vieną didelį prieštaravimą. Jūs visų pirma sakėte, daugiau nieko nekeiskite. Na, o paskui e, buvo kalbama apie tai, kad reikia viską keisti, tai turiu prisipažinti, nebuvo tai labai nuoseklu. Ir taip pat Nemanau, kad mūsų likščiau taikytų priemonių tikslas buvo išsaugoti dabartinę padėtį. Jokių būdų nesakau, kad mes viską padarėme teisingai. Bet laukiu konkrečių pasiūlymų, kaip būtų galima sustiprinti dabartinį režimą. Kaip užtikrinti, kad jis duotų geresnių rezultatų, nepažeidžiant stabilumo. Na ir galiausiai dar noriu pastebėti, kad rinkos ekonomikoje e, nėra teisės į e, nerizikingą pelną. Nerizikingas pelnas nebeegzistuoja. Ši savoka pati savaime klaidinga. Neįmanoma kažko gauti, nedirbant ir nerizikuojant. Pelno maržos nikimas yra dramatiškas dalykas e, bankams, na, bet tai yra normalu. Na ir galiausiai noriu kreiptis į poną Šakmant Falės. Jūs sakėte, kad e, finansinės įstaigos turėtų būti mažos ir nekeliančios didelės rizikos. Bet taip pat jūs kalbėjote ir apie mažesnės įstaigas, kurios prisima didesnę riziką. Tai aš nelabai supratau, ar jūsų pasiūlymas buvo nuoseklus. Na ir galiausiai, gal galite pateikti konkretų e, pokyčių, pakeitimų sąrašą tam, kad būtų galima įgyvendinti proporcingumo principą. Ačiū. Ačiū, nematau kitų frakcijų atstovų norinčių pasisakyti, taigi dabar atsakymai ir turime tiksliau dar spontaniški pasisakymai, kuriems turime labai nedaug laiko, panas Okmark. Dvi minutės. Aš kalbėsiu trumpiau. Norėčiau grįžti prie to ataskaitų teikimo laikotarpio. Nepamirškime, kad reikia pateikti uh, daug duomenų ir jie niekada šimtų procentų e, nėra tapatus. Jie gali būti panašus, bet jie nėra identiški. Kaip mes galime šią e, padėtį išspręsti? Tikrai nemanau, kad bankai jau viską padarė ir nebeturi keisti savo sistemos. Aš manau atvirkščiai bankai turi galimybę, visas galimybės suteikti visus reikalingus duomenys priežiūros institucijoms. Ir aš norėčiau pastirauti priežiūros institucijų atstovų, kaip jūs tai įsivaizduojate, kad bankai jums tiesiogiai teiktų duomenis. Hunar Vokmar, ačiū. Aš norėčiau grįžti e, prie e, klausimo e, apie BRT gyvendinimo patirtį būtų gerai, jeigu jūs patiktumėte savo vertinimą. Ką Jūs manote apie funkcijų ar atsakomybės pasiskirstimą tarp priežiūros institucijų ir pertvarkymo institucijų? Kai kurios priima sprendimą dėl MRL, kitos priima sprendimus dėl kapitalo e, reikalavimų ir ar kapitalas pakankamas. Tai išsamus čia buvo pasakytas e, žodis ar visapimantis. Taigi, koks būtų tas visapimantis požiūris. Dėl to galių pasiskirstimo ir tai susijęs su tomis problemomis, apie kurias mes kalbėjome anksčiau. Būtų gerai tikrai, jeigu jūs pakomentuotumėte. Ar tinkamai pasidalinta atsakomybė ir uh, ar tai padeda mums pasiekti mūsų tikslų. Aš asmeniškai manau, kad yra rizika, kad bankai turintys daug nuo savo kapitalo bus tarsi nubausti to didesnio MRL lygio, nes tiesiog sprendimai priimami remintis kitą perspektyvą. Ačiū. Tai tikrai um, svarbus klausimas. Ačiū pirmininkė. Kitų norinčių pasisakyti nematau. Taigi paprašysiu mūsų svečių atsakyti tą pačią e, seką, kaip ir jie kalbėjo. Taigi pirmiausia, pana Šakman Falis. Ačiū, aš pradėsiu toliau, e, suteiksiu žodį Frederikui, kaip e, Europos bankų federacijos pirmininkui. Aš atsakysiu į paskutinį klausimą. Taip tikrai tai yra problema. Ir tikrai neaiškus yra atskirimas tarp priežiūros ir pertvarkymo funkcijų. Mes matome kad kai kurios užduotis persidengia ir tas kompetencijų atskirimas yra neaiškus tarp e, Europos institucijų, tarp mikro, e, makro ir pertvarkymo. Aš neturiu konkrečių pasiūlymų, bet e, kadangi mes jau apie tai kalbame, tai aš manau, kad EBA turėtų sutelkti dėmesį į standartų nustatymą. Europos bankų e, bankininkistės institucija atlieka labai svarbu vaidmenį, suderinant ataskaitų teikimo reikalavimus mikro ir makro mastu. Ir jie taip pat turėtų e, dalyvauti nustatant standartus, kalbant apie priežiūrą ir tarpininkavimą. Ir turi būti labai aiškus atskirimas tarp operatyvinio, operatyvinės priežiūros e, ir teisėkuros funkcijų. Ir kol kas e, tokio aiškumo nėra. Ir CRD teisės aktų rinkinys tokio e, reikiamo aiškumo nenumato. Kaip tik e, dar migločiau viskas tampa, kalbant apie skirtingų institucijų funkcijas. Ir e, reikia pabrėžti, kad pap, su paprastimo, paprastumo turi būti siekiama. Nes iš tikrųjų m, mm, labai blogai, kai yra visa veikla ES, šešiose valstybėse narėse ir reikia bendrauti su dešimčia priežiūros institucijų. Plus kitos priežiūros e, institucijos veikiančios. Tai tikrai labai e, blogai būtų gerai, jeigu būtų viena priežiūros institucija, viena pertvarkymo institucija ir jeigu reikėtų bendrauti su viena, gal dvi, gerai, trys, bet nedaugiau. Ačiū. Thank you, that's... Ačiū. Būtent todėl ir kuriame bankininkystės sąjungą. Jūs per nelik ilgai tai darote, jau aštuoneris metus. Užbaikite kitais metais. Man atrodo, kad tai buvo stebėtinai sparčiai. E, Atsižvelgiant į tai, kaip, kaip buvo kuriamas vieningos priežiūros mechanizmas. Ponas Šakman toliau. Ačiū. Aš norėčiau atsakyti klausimą dėl proporcingumo principo taikymo Europinio lygmenį ir jo integravimo į dabartinius teisės aktus. Man atrodo, e, didžiausia našta kelia ataskaitų teikimo reikalavimai. Mažose bankuose 60-70 procentų viso 60-70 procentų viso savo darbo laiko darbuotojai turi skirtą ataskaitų rengimui. 60-70 procentų. Tai e, tikrai e, daro didžiulį poveikį mažiems e, Europos bankams, kurie nepatiria didelės rizikos. Ir kyla klausimas, kam tokia informacija yra naudojama. Priežiūros institucijoms tokios informacijos reikia. E, 99 procentai um, informacijos apie banko e, nuosavą turtą sudaro tik 8 procentus tos informacijos, kuri teikiama ataskaitose. Tikrai reikėtų supaprastintų ataskaitų teikimo reikalavimų šiems bankams, ypač tiems bankams, kurie nepatiria sisteminės rizikos. Jie neturėtų atskleisti tokios pačios informacijos, kaip ir tie bankai, kurie aktyviai veikia rinkose. Taip pat tokiems bankams nereikia sudėtingo kompensacijų mechanizmo. Tokių mažų bankų ir valdybos yra mažos ir čia nereikia sudėtingų taisyklių dėl tokių valdybų formavimo. Dar vienas aspektas dėl įgaliotų asmenų e, patikrinimo. Tai turėtų būti ekspos, o ne eksante procesas, kai yra rengiami e, bankų pertvarkymo ar nemokumo planai, tai čia irgi reikėtų supaprastintos procedūros. Ir tikrai tokių planų neturėtų tvirtinti e, pareigūnai dirbantis Briuselėje. Taigi mažiems rizikos nekeliantiems bankams nereikėtų taikyti tų pačių nuostatų, kurios Bazelėje buvo parengtos tik tais dideliems rizikingai dirbantiems bankams. Dabar tos nuostatos Europoje buvo pradėtos taikyti visiems. Mano siūlomas proporcingumas nepaveiktų neigiamai bankų sistemos tvarumo, atvirkščiai. Tai tikrai gerokai palengvintų kreditų išdavimą. Ačiū. Aš kalbėjau be mikrofono, kuris buvo įjungtas ten. Va. Ponas Udė. Taip, ačiū. Norėčiau pakomentuoti keletą užduotų klausimų. Visų pirma, dėl proporcingumo. Žinoma, viskas priklauso nuo bankų nuo bankų. Mes esame bankas, kuris yra prižiūrimas pagal SSM ir pradedame naują ataskaitų teikimo etapą BSBS. Tai yra labai didelis projektas, gilinsimės į viską ir tikrai įgyvendinsime proporcingumo reikalavimus. Norėčiau kai ką pakomentuoti. Svarbiausia yra tai, kad rizika neapsiriboja vien dydžių. Uh, vertinus dabartinę situaciją, tenka pripažinti, kad nemažai problemų yra susijęs su gana mažais bankais, kurių verslo modelis yra labai paprastas. Toliau nepreferencinės e, skolos, paskolos. Prancūzijoje galioja konkretus įstatymai, pagal kuriuos kuriamos naujos priemonių kategorijos, tos priemonės atsiranda rinkoje. Tačiau noriu pasakyti, kad nebendraudami su, mažmen, su mažmeniniais klientais, bet su verslu, mes tur, galime įtakoti kainą. Ir šiuo atveju viskas vyko sklandžiai ir pradėjome teikti naujos rušies paslaugą, nau, nau, naują priemonę pagal kapitalo, pagal, nu, nu pagal du ramščius. Uh, dėl bazelio reikalavimo. Yra didelės diskusijos dėl ketvirtojo bazelio komiteto e, siūlymo ir svarstam, ar nereikia papildomos peržiūrom, peržiūros. Mus labai neramina taip, kad tos pačios taisyklės ir kai kuriais atvejais prastos taisyklės galioja E, ir ekonomikos finansavimui JAF ir Europoje, tačiau pasiekmes yra labai nevienodos. Pakalbėsiu apie e, įkaitų, apie įkaitą, hipotekas. Kai jungtinėse valstijose e, Freddy Mac ir Fenimi e, garantijos teikiamos e, produktams ir, ir, ir tos e, garantijos neįtraukiamos į banko balanso lapą. Pamatysite, kad tos pačios taisyklės taikomos skirtingose sistemose e, duoda nevienodą poveikį. Būtent todėl taisyklės taip svarbu priderinti konkrečiai aplinkai, nes bankai išlieka svarbiausių finansų šaltinių ekonomikai. Antra, E, specializuotas finansavimas. Pateiksiu kitą pavyzdį. Mes, pavyzdžiui, svarsime pasiūlymą, kaip finansuota lėktuvą pasitelkus e, e, įkaitą įmonė, lėktuvų statybos įmonė prašo paskolos Tačiau paradoksas yra tai, kad paskola su garantija lėktuvui pareikalaus daugiau finansų, daugiau uh, turto nei tuo atveju, jei teiksime paskolą įmoniai be garantijos. Būtent todėl apie ketvirtąjį Bazelio pasiūlymą mes ir sakome, svarstydami jį, kad jis nebūtinai gerai e, parengtas. Geriausia, geriau jokio pasiūlymo susitarimo nei prastas susitarimas. Dėl kitų modelių, susijusių egzistuojančių modelių, reikia pamastyti, kokia rizika iškyla atsižvelgiant į jau turimą praeitį, per, per gyvavimo laikotarpį, prastus ir gerus laikus ir apskaičiuoti, kiek kapitalo reikia, reikės ateityje. Reikia pritaikyti pažangę apskaičiavimo metodologiją, tai mums palanku. Mūsų banko grupė pradės dėkti naujus modelius Mes pasisakome už pažangios metodologijos taikymą šiuo atveju. Ir dar, kai ką norėčiau pasakyti, aš nežinau atsakymų, bet patiktame tekste nuinama daug toliau. Reikės dar apmastyti finansinio koficijento reikalavimus, kitus aspektus ir užtikrinti, kad viskas būtų logiškai susiję, taip pat ir likvidumo aspektai. Ir jūsų klausimas tik tai atspindi, kad mes bandome įgyvendinti labai sudėtingas taisyklės. E, likvidumui keliam reikalavimai, kapitalų e, reikalavimai. Jos sudėtingos, bet turime užtikrinti jų nuoseklumą, kad jos atitiktų ir, ir tą riziką, su kuria susidurėme. Pane Sabiniensen. Okay. Um, I think there are two questions. Ačiū. Norėčiau atsakyti du klausimus. Visų pirma, dėl NSD normų ir kaip jas taikome. Antras klausimas dėl proporcingumo. Visų pirma, dėl ISD e, nuostatų. Kai yra e, teikiama paraiška kreditui gauti, mes pradedame vertinti, vertinti e, E, paskolų teikimo kriterijus ir jie yra trejopė. Visų pirma, mes turime įvertinti, ar verslininkas tikrai tiki savo idėją, ar jis ją sugebės paversti realybę. Taigi viskas priklauso nuo paties žmogaus. Antra, mes vertiname ir vietinės bendruomenės paramą tokiai idėjai. Uh, ar ši idėja prisidėtų prie socialinių, kultūrinių, um, aplinkosauginių um, um, pokyčių. Na ir galiausiai mes vertiname, ar uh, toks asmuo verslininkas sugebėtų paversti savo idėją realybę, iš jos gauti pelną. Taigi mes vadovaujamės šiais trimis skolinimo kriterijais. Vertiname, ar idėja atneštų naudos visuomeniai ir tik teigiamų atveju mes pradedame atlikti rizikos vertinimą, e, taikome kokybinės ir kiekybinės priemonės. Na ir kuo mažesnė rizika, e, tuo geresnės galimybės e, kreditui gauti. Taip mes dirbame su MVI. Toliau proporcingumas. Jis visą laiką priklauso nuo to, ar bankas didelis ar ne. Mažose bankuose dirba mažiau žmonių, taigi mums tenka didesnis krūvis. Yra būtina palaikyti aišku dialogą su kompetitingomis institucijomis dėl proporcingumo principo tai yra svarbu bendram darbui. Čia galbūt būtų galima pasinaudoti ir kapitalo reikalavimų direktyva. Taip pat yra atliekami ir patikrinimai vietos lygmenių. Mes pritarėme tam, kad jie būtini, bet norėtumėm apie juos žinoti iš anksto, kada jie bus atliekami. Dabar dėl paprastesnių taisyklių taikymo. Aš čia kalbu ne, ne apie kapitalo e, e, ribas. Tikrai e, niekada negalime paukoti dėl proporcingumo principo e, kapitalo reikalavimų. Taigi aš manau, kad tikrai e, būtina e, laikytis kapitalo reikalavimų direktyvos. Tačiau, pavyzdžiui, mūsų biure dirba tik du žmonės, kurie nusimeno Bazelio reglamentos rytyje. Jie tikrai yra tikri specialistai, bet neįmanoma, kad būtent jie, du žmonės įvertintų tūkstančius, tūkstančių e, techninių standartų puslapio. Tai čia mums labai svarbu atsižvelgti proporcingumo principą, mums tai tikrai būtų be galo naudinga. Ačiū. Thank you, Christian Steve Müller. Ačiū, panas Müller. Porą klausimų man buvo užduota ir aš norėčiau pirmiausia kalbėti apie prevencinį rekapitalizavimą. Kokia mūsų nuomonė apie tai? Mes manome, kad iš principo neturėtų būti mm, nukrypti leidžiančių nuostatų nuo VRD, e, dėl ko nukentėtų vartotojai. Mes manome, kad ši savoka prieštarauja pačiam e, VRD tikslui. Mes turime TILAC ir MRL sistemą, kuri yra sukurta specialiai tam, kad būtų užtikrinta, kad e, nuostoliai e, yra padengiami tų kreditorių, kurie e, geriausioje padėtyje, kurie geriausiai gali juos padengti. Tai yra instituciniai kreditoriai. Mes manome, kad kai kurios priemonės dabar, tokios kaip gelbėjimas privačiomis lėšomis, e, patenka į tokias e, rankas mm, tokių institucijų, kurios negali priimti tinkamų e, sprendimų mažmeninių. Mm, Mažmeniai investuotojai turi būti apsaugoti. Kai kurios priemonės, tokios kaip koko, mm, obligacijos, čia neturėtų patekti galbūt. Toliau e, mikro ir makro prudencinė e, sistema ir jos poveikis. Mes manome, kad makroprudenciniai standartai turėtų būti labiau suderinti. Bet e, mums taip pat kelia nerima tai, kad makroprudencinėje uh, makroprudencinių reikalavimų srityje jau imtasi tam tikrų veiksmų, e, būtent yra konkrečios gairės, o dabar teisės aktų rinkinio pasiūlyme yra numatomi apribojimai institu, reguliuojančioms institucijoms. Um, taikyti priemonės siekiant išvengti tam tikrų tipų rizikos. Kalbant apie mikroprudencinį e, riziką, neseniai pasirodė uh, Mm, atitinkamas tyrimas. Makroprudencinių priemonių taikymas valstybėse narėse vis dar yra labai nevienodas. Ir makroprudencinės sistemos peržiūra ES lygmenių tebe vyksta. Mes manome, kad ir mikro ir makro prudencinė sistema ir antrasis ramstis, antrojo ramšio taisyklės kurios e, numato e, reguliuojančių institucijų veiksmus, turi būti suderintos. Tiksliau, sprendimai šiuose trijose srityse turi būti priimami vienu metu. Toliau dėl proporcingumo. Mes sutinkame su tuo, kas buvo pasakyta apie ataskaitų teikimą. Manome, kad yra tikrai nemažai galimybių supaprastinti uh, ataskaitų teikimą, bet e, mes tikrai mm, nepalaikytume mm, tokių pasiūlymų, kad proporcingumas mm, galėtų sumažinti, susilpninti e, prudencinius reikalavimus, kai dėl MRL e, visą tai jau yra BRD sistemoje. Ir MRL priderinimas pagal BRD priklauso nuo to, koks pertvarkymo planas yra numatytas atsakingų institucijų konkrečiam bankui. Ir mm, jeigu galbūt bankas nebus pertvarkomas, bet bus likviduojamas, tuomet MRL nebus reikalinga. Taigi visa tai jau yra numatyta sistemoje. Ačiū. Remind... Aš norėčiau priminti ir apie tai, kas yra e, gelbėjimas privačiomis e, lėšomis ir pasidalimas našta, nes tai, ką jūs minėjote, apriepta e, dalymuose našta kontekste. Buvo užduota klausimų ir priežiūros institucijų atstovams. Vertėjai sutiko mums dar skirti keletą minučių. Aš noriu pasakyti, ką pasakyti apie merą prieš priežiūros institucijų atstovams gaunant žodį. Bet nelgiau nei vieną minutę. Visiškai sutinku dėl MREL, iš tikrųjų dėl to, kad yra pernelyg daug, nu, palikta pernelyg daug va, valios veikti savo e, nuožiūrą. Dėl SP ir SN nėra aiškumo šiais klausimais, o jis būtinas, nes tai daro didžiulį poveikį verslo modelį, ar tai būtų. E, e, toks vienetinis modelis, ar jis sudėtas iš daugybės skirtingų aspektų. Pavyzdžiui, jeigu mes esame institucija turinti šešis gerai veikiančius maž, mažmeninių paslaugų bankus, tai, tai yra labai svarbu. Ir gelbėjimo ir priežiūros institucijos turi e, išsakyti tą pačią nuomonę šiuo klausimu. Ačiū. Kas Norite sakyti, Andrėja Andrija. Ačiū. Norėčiau atsakyti į Peter Simon klausimą dėl ataskaitų teikimo, dėl dažnumo. Visų pirma, aš sutinku su Danielė. E, dažnumo klausimas, ypač kalbant apie ataskaitas, apie likvidumą priežios institucija negali metus nežinoti nieko apie bankų likvidumą, nes tai reikštų, kad labai reiktų suintensyvinti pastangas, rengiant ataskaitą tik kartą per metus. Manau, kad pasiekėme daug nuseklumo, užtikrindami, kurdami bendrą ataskaitų sistemą, ataskaitų teikimo sistemą. Taip pat turiu pasakyti, kad bendroje ataskaitų teikimo sistema ir SSM ir SRB yra labai integruota sistema. SSM e, informacija teikia mums arba SRB Taigi integracija jau yra, jau yra ir gana stipri. Tačiau nefunkcionuoja tai, kad be šių reikalavimų yra papildomų reikalavimų, kuriuos teikia kompetitingos institucijos, makro e, rizikos ribojimo, protingo institucijos ir kitos. Todėl nereikia išradinėti dviračio. JAV 90-metyje buvo įkurta finansinių institucijų priežiūros taryba, kurioje susirenka visos institucijos ir susitarė dėl bendrų reikalavimų ataskaitoms. Ir tai yra vieninteliai reikalavimai, kuriuos nustato ta institucija ir pasidalina su kitomis. Tai yra kelias priekin ir jeigu tai būtų galima įtraukti į teisės aktą, būtų gerai dėl e, turto įsipareigojimų. E, tai nebuvo numatyta kaip išimtis mūsų rekomendacijose. Žinoma, jie yra skirtingų finansavimo ir turto e, rūšių, tai, tai reikia atsižvelgti, bet dabar yra naujas pasiūlymas, pagal kurį reiktų apriepti išimtis. Ir mes norime, mūsų siūlymas yra susijęti tai su EBA skirtais įgaliojimais, kad ir tiksliai ir paaiškinti, patikslinti, ką mes turime omeny. Turtas ir įsipareigojimai tikrai yra susiję ir kaip čia viską reiktų spręsti. Tai atitiktų dabartinę sistemą. Daniel Nui. Ačiū, pirmininkė. Du trumpi pastebėjimai dėl e, nepreferencinės e, skolos naujos skolų grupės atsiradimo. Buvo klausimas, ar, ar, ar tos kategorijos atsiradimas yra bandymas e, paspartinti, padėti gelbėjimo privačiomis lėšomis sistemai. Ne. Ir tai svarbu, tai svarbu mažmeniniams veikėjams. Norime sumažinti mažinti riziką siejama su e, prašymais e, atsijimti indėlius nes tokiu atveju būtų galima viską veiksmingiau išspręsti. Dėl e, padengtųjų obligacijų ir kaip jos traktuojamas NFSR. Aš, mes sutinkame su EBOS rekomendacijomis 2015 gruodžio ataskaita, pagal kurią tik tos ap, padengtos obligacijos, kurios atitinka griežtus reikalavimus, turėtų naudotis išimtimis, kurias taiko NFSR. Uh, manome, kad jos būtent turi būti trauktos į NFSR. Ačiū. Dar kas nors? Labai trumpai norėčiau grįžti prie pono Hokmark išsakyto klausimo dėl ryšio tarp um, priežiūros ir pertvarkymo. Kalbant apie MRL, tai, um, tai yra taikoma dar mokiam bankui po pertvarkymo rekapitalizuojant banką. Ir taip egzistuoja ryšys tarp e, priežiūros institucijų lūkesčio dar prieš pertvarkymo savaitgalį ir po jo. Yra e, iš esmės išsaugojamos pagrindinės banko funkcijos yra taikomos ex-antes sąlygos, bet kokiu lygmeniu, koks turėtų būti tinkamas lygmuo. Dažniausiai yra taikomas 16 procentų lygis. Taigi, yra vadovaujamasi priežiūros institucijos lūkesčiais ir vadovaujamasi MRL. Ir tai daroma ir tarptautiniu lygmeniu, ir tai atitinka ir komisijos pasiūlymą dėl MPSP. Na, ne nuo priežiūros institucijų priklauso e, banko atliekamos veiklos sudėtingumas. Bankas užsiema labai vairia veikla. Ir netaip jau e, lengva banką e, restruktūrizuoti, vadovaujantis vien tik tais PSP e, perspektyva. Dar dėl MRL ir viršutinės kapitalo ribos, kaip tai siejasi tarpusavėje. Turime pripažinti, kad egzistuoja rizika. Pavyzdžiui, aš kaip priežiūros institucijos atstovas tikrai labai norėčiau, kad bankas būtų stiprus, nes nenorėčiau rizikuoti savo reputaciją. Na ir pertvarkymo institucija taip pat turėtų tam tikrų paskatų. Būtų automatiškai taikomas MRL lygmo, norint užtikrinti, kad bankas būtų stiprus ir, ir, ir, ir veiktų gerai. Mačiau, kad taip jau yra taikoma praktikoje. Toliau dėl paskolų. Būtent dėl to kol kas Bazilio reglamento komitete ir nepavyko susitarti, nes um, amerikiečių bankai taiko skirtingus kriterijus dėl paskolų išdavimo negu kad europiečių bankai. Kalbant apie bankų sistemą, na, mes norėtumėm tam tikro globalaus susitarimo, nes tai būtų naudinga, bet aišku, tai yra didžiulis iššūkis. Dėkoju, Liza Ferreira. Ačiū. Dar dėl MRL. Manau, kad reikia į tai labiau pasigilinti, būtų gerai atlikti poveikio vertinimą apie MRL trūkumus. Taip pat reikėtų pabandyti vertinti galimus MRL kaštus. Nereikėtų bendro požiūrio visiems bankams. Šiuo atveju vidurkis nereikštų nieko. Taip pat manau, kad ir kreditoriams reikėtų daugiau aiškumo. Anksčiau jau buvo sakyta, kad mes e, dirbame bendroje rinkoje, yra bankų sąjunga. Ir tikrai e, bendras nuostolių patengimo pajėgumas duotų naudos. Toks yra mūsų tikslas, jį norime pasiekti. Bet dabar arba mes visi turime prisimti vienodą atsakomybę, arba jeigu padėtis dėl uh, E, e, dukterinių įmonių skiriasi, tai tuomet reikėtų vis tiek galvoti apie sisteminį poveikį, kol kas ši problema europinių lygmenių nėra išspręsta. Nemanau, kad e, pakanka vien tik tais nacionalinių priemonių. Na ir mano paskutinė pastaba apie FRST Manau, kad čia reikėtų paspartinti perinamai laikotarpį ir susitarti dėl tų sąlygų, kurias dar reikėtų gyvendinti. Labai ačiū. Dabar pranešėjai visų pirma ponas Hokmark. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems už dalyvavimą diskusijoje. Ačiū už tai, kad atsakėte vairius klausimus. Tikrai e, davėte daug peno pamastymams ypač dėl tinkamo MRL lygmens, taip pat TILAK įtraukimo, o tuo pačiu metu nepamirštant ir nuo savo kapitalo lygmens bei atsakomybės pasiskirstimo. Nors pirmininkas mano, kad viskas labai sudėtinga, bet aš manau, kad tikrai viską dar reikėtų pasigilinti ir manau, kad taip ir padarysime. Taip pat būtina apsvarstyti ir kitus klausimus, kurie šiandien buvo iškelti. E, taigi labai ačiū mūsų svečiams. Ačiū. Peter Zimen. Ačiū. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti visiems mūsų svečiams dėl proporcingumo. Supratau, kad tai yra vienas iš svarbiausių klausimų, kurį reikia spręsti tikrai labai džiaugiuosi tuo, ką pasakė ponas Enerija. Tikrai apie tai verta pamastyti. Neverta iš naujo išradinėti dviračio, bet tikrai verta įvertinti dabartinę padėtį. Labai džiaugiuosi, kad ir ateityje palaikysime su jumis kontaktus, rengdami pranešimus apie e, kapitalo reikalavimų reglamentą, taip pat ir kapitalo reikalavimų direktyvą. Baigdamas dar kartą dėkoju už tai, kad pas mus atvykote. Ačiū. Manau, kad įvyko tikrai be galo naudingas seminaras. Dabar tikrai gavome daugiau informacijos ir ji tikrai pravers rengiant pranešimus. Ačiū visiems.